Bene, cominciamo. Anche per... Labas rytas, pradėsime. Atsiprašau. Labas rytas, pradėsime posėdį. Šiandien mūsų laukia daug vizitų, todėl turime nedelisti, net jei kai kurių kolegų šiandien salėje dar nėra. Pirmasis darbo atvarkės punktas darbo atvarkės tvirtinimas. Savo posėdžio dokumentas rasite darbo atvarkės projektą, jei niekas neprieštarauja, darbo atvarkę galime be pakeitimų patvirtinti. Perinam prie trečiojo darbo atvarkės punkto protokolo tvirtinimas. Turime patvirtinti tris protokolus. Jei niekas neturite pastabų, tuomet protokolus taip pat galima patvirtinti. Perinome prie pirmojo dalykinio darbo atvarkės punkto. Tai yra Europos Sąjungos raštinės įrangos energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo programos ir atitinkamo reglamento. Europos Sąjunga ir JAV pasirašė susitarimą dėl ženklinimo programų koordinavimo ir aš žodį suteiksiu poniai pranešėjai Belai Kovač. Gerbiami kolegos, gerbiamos kolegės, ES ir JAV pasirašė 2000 metais susitarimą dėl raštinės įrangos energijos naudojimo efektyvumo ženklinimo programų suderinimo. 2006 metais šis susitarimas buvo pratestas dar penkerių metų laikotarpiui, taip pat numatyta parengti programą Energy Star. Šią programą kartu valdo JAV aplinkos apsaugos agentūra ir komisija. Jos kartu rengia gaminių specifikacijas. Taip pat yra atsakingos už registruotų produktų abipusį pripažinimą abiejose šalyse. Tokiu būdu įgyvendinamas reglamentas 106 e, pasvarasis brūkšnys 2008. Šią programą yra siekiama efektyvesnio energijos vartojimo, e, taupant vartotojų lėšas. 2008-2011 metais programa Energistar padėjo sumažinti raštinės įrangos vartojama energijos kiekį maždaug 16 procentų, o iki 20 metų planuojama, kad ji padės sumažinti es naudojamų kompiuterių, ekranų ir vaizdo įrangos suvartojimą energijos kiekį daugiau kaip 30 procentų. Prieš susitarimui baigiant galioti 2011 m. gruodžio mėnesį komisija pradėjo dėrybas dėl naujo susitarimo, kuriuo programa Energistar pratesama e, dar vienam penkerių metų laikotarpiui. Lapkričio mėnesį 2011 metais šios darybos buvo baigtos. E, pagrindinis šio pasiūlymo tikslas suderinti šios programos e, techninės nuostatas Pavyzdžiui, tokias e, kaip sudarinimas su esamais teisės aktais, paaiškinimai ir kai kurių straipsnių sujungimas. Vienintelis esminis pakeitimas yra tas, kad naujo susitarimu įvestos dvi atskiros produktų registravimo sistemos. ES e išlaikomas pačių gamintojų atliekamas sertifikavimas, o JAV buvo nuspręsta pasirinkti trečiųjų šalių atliekamą sertifikavimą. Taigi, abipusio pripažinimo principas nebebus ateityje taikomas. Štai kodėl šio e, reglamento 106 pasvirasis brūkšnys 2008 ketvirto straipsnio ketvirta dalis turi būti išbraukta. Aš kaip pranešėja palankiai vertinu sėkmingai baigtas darybas dėl šio naujojo susitarimo. Aš pritariu komisijos pateiktiems pakeitimams, tačiau vis dėlto lieka vienas atviras klausimas. Daugelis e, gamintojų yra nurodę, kad e, jie e, pasirinks atvirus viešuosius konkursus todėl kad raštinė įranga, e, kurią įsigyja e, centrinės institucijos, turi bent atitikti pačius būtiniausius energijos star efektyvumo standartus. Taigi, reikia įtraukti taikymo, taikymo sritį šio reglamento, kad į taikymo sritį patektų taip pat ir regioninės ir vietos valdžios institucijos. Tuo tarpu komisija nemini šio klausimo. Todėl, kad išsamus viešųjų pirkimų srities energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai yra numatyti pasiūlyme e, dėl direktyvos dėl energijos efektyvumo. Tačiau e, vis dėlto aš e, atsižvelgdama į pasikeitusias aplinkybės manau, kad Energy Star reglamento taikymo sritis turi būti išplėsta E, įtraukiant į taikymo sritį ir regioninės bei vietos valdžios institucijas. Tokiu būdu daugiau paskatų šios institucijos turės dalyvauti e, Energy Star programoje. Ačiū, laukiu jūsų pastabų. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dabar suteiksiu žodį šešėliniam pranešėjai. Šešėliniai pranešėjai. Šiandien aš labai džiaugiuosi, nes e, pirmą kartą išgirdau e, paaiškinimą iš mūsų pranešėjo. Nes aš tikiuosi, kad e, tikėjausi, kad jau anksčiau šią svarbę temą e, įvyks e, koks nors susitikimas, nes šis e, klausimas labai svarbus. Čia mes kalbame apie susitarimą tarp Amerikos valstybių ir Europos Sąjungos. Dėl e, raštinės reikmenų energijos naudojimo efektyvumo. Aš kaip EPP šešėlinė pranešėja norėčiau pristatyti šiek tiek kitokią nuomonę tuo klausimu. Kalbam apie jau trečią susitarimo tarp JAV ir ES pratesimą. Ir e, per tokį pasiūlymą mes iš esmės tik techniškai modifikuojame sutartį. Deja, mes laiko pasirengti turėjome nedaug ir e, aptarti šį klausimą galėjome negausiai. Gavome projekto, e, pranešimo projektą, tvarkaraštį ir pranešėjo pakeitimus tik prieš dvi savaitės. Atsiprašau, aš vis dar esu nauja Europos parlamento narė ir galbūt aš dar neperpratau visų procedūrų. Tačiau iš savo ankstesnės patirties kaip uh, vadovė ir sveikatos ministrė, vadybininkė sveikatos ministrė, žinau, kad laikas ir laiko terminai yra svarbiausias dalykas geram darbui užtikrinti. Vieną pakeitimą gavome iš pranešėjo, kuris, turiu galvą pranešimą, kuris atkreipė mūsų dėmesį. Jeigu mes jį priimsime, Tai ne tik centrinė valdžia, bet ir vietos bei regiono administracija bus įpareigota šiuo reglamentu vadovautis. Šiais laikais krizės e, metu EPP frakcija mano, kad mes negalime savo tokio reikalavimo leisti. Neseniai buvo priimta energijos e, taupimo direktyva. Aš siūlyčiau, kad mes visi e, šią direktyvą mm, įgyvendintume, jos laikytumėmės ir neprieštarautume vieni kitiems. Energijos efektyvumo direktyvos penktajame straipsnėje sakoma, kad valstybės narės turėtų skatinti valstybės institucijas ir regiono bei vietos igmens administraciją laikytis direktyvos reikalavimų. Aš sakyčiau, kad dabar būtume nenuoseklus, jei pareikštume, jog visi E, visos administracijos grandis yra įpareigotos e, taikyti šiuo susitarimo nuostatas. Jeigu energijos efektyvumo direktyva yra sakoma, kad reikia skatinti, tai ir išlaikykime tokią formuluotę. Todėl aš siūlau pakeitimą tekstui, e, kuriuo būtų sakome, valstybės narės turi skatinti vietos regiono administraciją laikyti šios programos. Aš prašyčiau jūsų paramos ir norėčiau, kad ši tema būtų aptarta šiandien. Ačiū. Grazie. Ačiū. For... E, dėkui, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjai. Aš e, e, anksčiau esu būsi šešėlinė pranešėja šiuo klausimu, paskui ponas, tada ponas Vakalis buvo pranešėjas. Visiškai sutinku su pagrindinė pasirinkta pranešėjo pozicija. Per paskutinį dėrybų turą parlamento pozicija buvo tokia e, valstybinis sektorius turėtų pirkti e, rašinės įrangą, kuri tenkina Energy Star iškeltus kriterijus. Po to mes labai daug kalbėjome apie tai, kaip svarbu taupyti energiją E, siekiant visų e, tikslų susijusių su energija ir klimato apsauga ir energijos saugumas ir e, priklausomybės nuo importuojamos energijos mažinimas. Vadinasi, energijos efektyvumas yra vienas iš pagrindinių elementų leisinčių mums pasiekti šių tikslų. Todėl aš manau, kad reikėtų sustiprinti politiką, ne tik įgyvendinant energijos efektyvumo direktyvą, bet ir e, pritaikant kitas priemonės. Jomis e, vals, viešasis sektorius e, visais savo veiksmais prisidėtų prie bendrų politikos tikslų įgyvendinimo. Viešasis sektorius yra labai didelis stambus pirkėjas ir jis gali pakeisti e, rinkos įpročius. Prieš keletą metų girdėjau tokį pavyzdį, gal tai yra susijęs su e, Nedžįsta e, dar tik gimimu Junktinėse Amerikos valstijose, aš nesu tikra. Ir tada man buvo pasakyta, kad Klintono prezidentavimo metu Junktinėse Amerikos valstijose federalinė vyriausybė nusprendė, kad nuo tam tikro laiko E, bus perkami tik kompiuteriai tenkinantis tam tikrus energijos taupumo reikalavimus. Ir e, tai pakeitė viso sektoriaus e, padėtį, nes federalinė vyriausybė yra nepaprastai didelis klientas. Manau, kad mes turėtume sustiprinti dabartinę politiką. Dabar prievolė yra taikoma tik centriniai vyriausybė ir tik viešiesiems pirkimams viršėjantiems 100 137 tūkstančių eurų ribą. Manau, kad mes turėtume imtis priemonių, kurios skatintų e, valstybių viešojo sektoriaus e, įpročius pasikeisti Viešojo sektoriaus įmonės yra nepaprastai didelis ir stambus klientas. Tai turi įtakos e, viso sektoriaus ateičiai. Jeigu mes nustatysime labai aiškius, labai aiškės taisyklės raštinės įrangos pirkimams, tai ir, ir pasirūpinsime, kad energijos efektyvumo kriterijai būtų pritaikyti, tai padėtume žmonėms, kurie rūpinasi viešaisiais pirkimais miestuose, smulkesnėse savivaldybėse ir panašiai. Mes galime juos išmokyti atkreipti dėmesį energijos taupimo poreikį. Aš esu tikra, kad galutinis rezultatas bus naudingas ir E, valstybių ekonomikai. Todėl aš remiu pranešėjo pasiūlymą išplėsti šią prievalę nuo centrinės vyriausybės įmonių iki viso viešojo sektoriaus. Aš e, taip pat siūlyčiau panaikinti tą 137 tūkstančių viešiesiams pirkimams taikomą ribą. Manau, kad daugeliu atveju, pavyzdžiui, kai viešojo sektoriaus e, biurams yra perkami kompiuteriai, spausdintuvai ir panašiai, e, perkama už mažesnę sumą negu 137 tūkstančiai. Ačiū. Panas Rubik. Ačiū, pana pirmininkė. Manau, kad e, šis e, susitarimas buvo lydimas sėkmės tiek ES, tiek JAV. Turint omenyje, kad iki 2020 metų pavyktų sutaupyti 30 procentų visos energijos, o susitarimas buvo pasiraštas 2000 metais tik, rodo, kad tas abipusis bendradarbiavimas e, veikė gerai. Norėčiau paklausti komisijos, e, kodėl susitarime yra kalbama tik apie JAV ir ES bendradarbiavimą. Kaip dėl bendradarbiavimo su Kinija arba Indija, kur de facto pagaminama didžiausia raštinės įrangos dalis? kokius reikalavimus šio šalys turėtų e, išpildyti, norėdamas e, pasirašyti sustarimą. Kaip Jūs vertinate harmonizavimo principą? Ar esama konsensuso? E, de facto lygmenyje, ar būtų įmanoma suderinti teisės aktus, e, galbūt būtų galima daugio šalių lygmenių pradėti svarstyti e, globalių standartų įdėgymo galimybę ir siekti, kad atitinkami regionai pasirašytų panašius susitarimus. Ačiū. Ačiū, ponia Rubikai. Daugiau niekas nepageidavo pasisakyti, todėl žodį iš karto perduosiu komisijos atstovui, ponui Hobsonui. Ar jis yra salėje? Ačiū pirmininkė, labas rytas. Mes e, sutinkame su pranešėju, ponu Rubiku, kad šis susitarimas nepaprastai svarbus, juo yra pasiekti labai daug pažangos Tai yra vienas iš nedaugelio konkretaus tarptautinio bendradarbiavimo siekiant energijos efektyvumo pavyzdžių. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad pranešėjas siekia kad būtų patvirtintas susitarimo taikymo mastas ir kad būtų patvirtintas reglamentas įgyvendinti šios reikalavimus ES. Atsakydamas į klausimą ponui Rubikui, galiu pasakyti, kad taip, žinoma, tarptautiniu mastu mes galime padaryti žymiai daugiau. Mes e, esame sukaupę nemažai patirties kartu su kitomis jurisdikcijos. Su rusais esame apie tai kalbėję, su kinais esame kalbėję apie bendradarbiavimą e, konkrečiose energijos taupimo srityse, ypač kai kalbėjom apie variklius, minimalių standartų pasiūlymus, mes, kriterijus mes perėmėme iš Kinijos. Ir dabar matome, kad prie, priemonių įgyvendimas šiek tiek atsilieka. Tolesnis žingsnis būtų geresnis bendradarbiavimas su kitomis valstybėmis visame pasaulyje ir mes labai remsime tokio bendradarbiavimo idėjas. Dėl viešųjų pirkimų. Iš esmės mes labai pritarime E, pranešėjo pasiūlytai pozicijai, tai turbūt nestebina, nes būtent tokį pasiūlymą mes pateikėme, e, rengdami dokumentą dėl e, projektą energijos taupimo direktyvai. Kadangi mes dabar jau beveik pasiekėme tą momentą, kai reikia parengti energijos efektyvumo direktyvas galutinį variantą, o pagal jį tokios pat sąlygos bus taikomos centriniai vyriausybei, ir kitoms institucijoms, apie tai kalba mūsų Energy Star pasiūlyme. Ir dabar atėjo pats laikas e, pasiraityti rankovės ir įgyvendinti šiuos teisės aktus. Nebereikia veltis į gilesnės diskusijas apie tai, reikia skirtingos sistemos rašinės įrangoms, e, lygnant su e, kitais produktais. Aš manau, kad būtų protinga čia atspindėti energijos efektyvumo direktyvą ir todėl, ponė Kukovič, paragino, kad valstybės narės skatintų e, vietos regiono valdžiai gyvendinti šios reikalavimus. Mes nesutinkame, kad tai kainuoja, priešingai tai leistų sutaupyti lėšas, tai atneštų naudos sudėtingų ekonomiškai laikotarpių. Ir mes e, remiame e, idėją išplėsti šio dokumento taikymą ir kitose valdžios institucijose, ne tik tai e, centrinėje valdžioje. Ir mes tikimės, kad taip mes iki 2015 metų galėsime pasiekti naujų tikslų, o po tais metais galėsime pradėti kalbėti kitas, e, apie kitus tikslus. Ačiū dabar komisarui, e, aš prašau pranešėjui. Žodis ponas Kovač. Figyelembe fogjuk venni ezen véleményeket természetesen a tovább. Labai ačiū. Mes atsižvelgsime į visų jūsų pozicijas ir laukiu jūsų pakeitimų. Grazie, raportėra, allora ricordo. Ačiū pranešėjai. Norėčiau tik tai priminti, kad pakeitimų pateikimo terminas yra Liepo 16 diena, 12 valanda, vidudienis. Taigi dėkoju už visiems už darbą. Na, o dabar perikime prie šeš, šeštojo darbo tvarkės punkto Tai yra jūroje vykdomos naftos ar dujų paieško, žvalgymo ir gavybos sauga. Ponui Belet e, pranešėjai žodis. Sorry, Chairman. Thanks very much for the floor. Mm-hmm. Good morning. Ačiū pirmininkė. Labai dėkuoju už žodį. Labas rytas visiems. Kolegos, e, e, nuo vakar e, vėl vyksta darbai Norvegijoje ir aš džiaugiuosi, kad šiandien saugiai galime tęsti savo darbus ir mes. Tikriausiai žinote, kad praėjo jau du metai nuo Meksikos įlankos katastrofos Ir dabar laikas e, peržiūrėti ES e, politiką. Ir mm, mes tikimės, kad pirmininkaujant Kiprui mums tai pavyks padaryti iki šių metų pabaigos. E, komisijos pasiūlymo pranešimo projektas, mano parengtas yra jūsų dokumentuose. Pagrindiniai klausimai šių pakeitimų yra susijęs per visų pirma su teisinė forma. Mm, komisija e, pateikė reglamento pasiūlymą. Aišku, reglamentas turi privalumų dėl to, kad jis e, suteikia vienodas veiklos sąlygas ES, tačiau iškilo abejonių kolegų tarpe, suinteresuotųjų šalių e, tarpe, susijusių su tuo, e, kad reglamento forma reikš, kad reikės iš dalies pakeisti daug galiojančių lygiaverčių nacionalinių teisės aktų. Dėl to te teisės aktai turės būti perrašyti ir um, reikės uh, iš naujo vertinti saugą ir tam tikrus patikrinimus. Um, todėl mes manome, kad būtų geriau atsisakyti šios teisinės formos siekiant uh, direktyvos ir tai atsispindi pirmajame pakeitime. Antrasis svarbus e, aspektas, esminis aspektas, tai yra institucijų nepriklausomumas. Pane pirmininkė, Makando mm, patirtis parodė, kad labai svarbu užtikrinti institucijų nepriklausomybę. Tų institucijų, kurios yra atsakingos už saugumo vertinimą, už įvairios veiklos poveikį aplinkai. Ir šios institucijos turi būti visiškai nepriklausomas nuo kitų institucijų, kurios suteikia leidimus žvalgyti naftos telkinius. Aš manau, kad šis klausimas turi būti dar kartą um, e, išnagrinėtas, jo labiau, kad mūsų pozicijos čia su taryba išsiskiria. E, reikia susitarti dėl kompetencijų parlamente. Tai yra vienas iš klausimų, kuris turės būti toliau derinamas. Tačiau institucijų nepriklausomumas vienai per kitaip yra esminis. Trečiasis aspektas, kolegos, tai yra ES institucijų atsakingų už jūroje vykdomą naftos ir dujų veiklą e, grupės ir Europos jūros saugumo agentūros vaidmuo. E, Europos parlamento rezoliucija, arba kitaip tariant, Fordo pranešimas apėmė mintį ir tiesiog didžiaja dauguma buvo praėjusiais metais e, spalio mėnesį ir, ir lakrčio patvirtintas šis pranešimas. Ir šiame pranešime yra akcentuojama, kad valstybių bendradarbiavimas e, turi būti užtikrinamas taip pat ir informacijos mainai. Todėl e, reikėtų visiškai pasinaudoti esamais teisės aktais nacionaliniu ir ES lygmeniu. Kolegos, mes taip pat e, manome, kad svarbu atsižvelgti į išplėstus Europos jūrų saugumo agentūros įgaliojimus. E, kiek aš žinau, Panašu, kad taryboje dar nėra susitarimo dėl šio klausimo. Plenarinėme posėdėje parlamentas jau suformulavo savo poziciją. Mes manome, kad Europos jūrų saugumo agentūra turėtų būti įtraukta į e, avarijų likvidavimo arba avarinės parengties planus. Ir pagaliau ketvirtasis aspektas - trečiojo asmens atliekama patikra. Ši patikra yra labai svarbi. Fordo pranešime mes reikalavome trečiojo asmens atliekamos patikros. Tiesa, taryba atsisakė trečiojo asmens atliekamos patikros, ypač didelių kompanijų vykdomai veiklai. Yra numatytos alternatyvos. Tačiau galbūt, jei bus e, užtikrintas institucijų nepriklausomumas, e, galbūt šis aspektas galėtų e, būti panaikinamas, todėl kad nesvarbu, kas tą patikrą atliks, ar trečiasis asmo, ar nesvarbu, kad patikra būtų atlikta kompetentingai ir nepriklausomai. Pone pirmininkė, dar vienas klausimas. ES e standartai pasaulinio masto veiklai. Tikimasi tiek kolegos, tiek suinteresuotai asmenys e, e, tikisi, kad ES įsteigtos bendrovės veiks pasauliniu mastu laikydamosios ES saugos standartų. Todėl svarbu šiuos standartus kiek pakeisti atsižvelgiant į sulauktas reakcijas. Ir pagaliau e, vienas taip pat nemažiau svarbių dalykų yra atskaitomybė. Šiame reglamente yra apibrėžiama tik aplinkosauginė atsakomybė, tuo tarpu e, galima civilinė e, žala e, yra neįtraukta. Ne visos e, kompanijos vykdančios savo veiklą jūroje gali prisimti visą atsakomybę. Todėl reikia numatyti veiksmingus finansinius instrumentus, kurie leis kompensuoti patirtą žalą. Šį modelį jau egzistuoja ir mes pasiūlėme sukurti abipusio e, kompensavimo sistemas. Savidrodos e, kompanijų formos, atsižvelgiant į atskirus regionus, kuriuose e, šis teisės aktas turės būti taikomas. Pane pirmininkė, baigdamas noriu pasakyti, kad yra ir daugiau atvirų klausimų. E, manau, kad gerai, kad mes suvokėme, kad mes nesame e, vieninteliai žadėjai, žaidėjai šioje srityje. E, Teisės reikalų komitetas taip pat turi tam tikrų įgaliojimų renkti šį pranešimą jų e, padaryta pažanga e, yra kiek greitesnė, mūsų pakeitimo terminas e, yra rugsėjo mėnesį, o kitų komitetų kitą savaitę. Taryba šį klausimą svarstys kitą antradienį. Pirmą kartą, pirmininkaujant Kiprui, šis klausimas bus svarstomas tarybai pirmininkę. Mes jau turime parengę pačius svarbiausius pakeitimus, tačiau tikiuosi kolegių ir kolegų kitų pakeitimų. Ačiū. Ačiū. Ačiū pranešėjai. Pone Fod, ar jūs norėjote pasisakyti kaip šešėlinė pranešėja? Ačiū, ponė pirmininkė, dėkui, kad komitetui taip sėkmingai vado, ir efektyviai vadovaujate šį rytą. Aš šiek tiek pavėlavau ir atsiprašau, kad pranešėjas mane aplenkė. E, labai dėkoju pranešėjui, sveikinu jį parengus tokį dokumentą Ir aš e, norėčiau pasakyti, kad esu ypač dėkinga už tai, kad buvo atsižvelgta į komentarus dėl uh, E, direktyvos ir reglamento skirtumų. Daugelie pakeitimų, kuriuos aš pateiksiu, bus parašyta, kad veiksmai numatyti komisijos tekste, kurie turėtų būti traukti į reglamentą, būtų tiesiog netinkami. Tačiau jeigu jie bus performuoti į direktyvą, tai mes galbūt galėsime išlaikyti tokias formuotės tekste ir tai turbūt galės būti įgyventa. Logistiškai turim pagalvoti, kaip tai atrodys. Aš manau, kad jūs labai gerai padirbėjote ir uh, E, jūs labai aiškiai pasakėte, kas už ką atsakingas, nes e, vėlgi tai yra viena iš e, pamokų, kurią mes pasimokėme iš katastrofos įvykusios Meksikos įlankoje. Mes turime palaikyti ryšį su administracija ir išsiaiškinti šį klausimą. Dėl trečiosios šalies patvirtinimo. Jūs kalbėjote uh, kad tai yra viena iš problemų. Yra laik, e, tokių situacijų, kai antros šalies patvirtinimas gali būti reikalingas, bet yra atveju, kai tai netinka. Galbūt mes galėtume e, šiuos dalykus aiškiau apibriežti. Ne viskas turi būti susijęta su trečiaja šalimi, bet kai kas turėtų būti. Viena iš e, diskusijų dėl stambiausio, pavo, didžiausio pavojingumo teritorijų e, ir atitinkamai rengiamų ataskaitų. Kai yra rengiama ataskaita apie didžiausio pavojingumo lygmenį ir kai ji galioja penkerius metus, ji praranda efektyvumą. Mes turime galvoti apie tai, kaip galime pakeisti praktikas, kaip galime pakeisti įpročius. Tai yra tam tikras testinis procesas, kuris e, atitinka turėtų būti priderintas prie kasdienybės dėl pasaulinių standartų. Manau, kad visi sutinkame, jog reikia siekti geriausių įmanomų pasaulinių standartų. Būtų sudėtinga pritaikyti teisinės priemonės ir priversti Europos operatorius uh, taikyti tas priemonės. Galbūt mes galėtume rasti tam tikrą formuluotę, kurioje būtų pasakyta, kad Europos komisija ir valstybės narės turi siekti e, bendrųjų pasaulinių standartų. Gal tai būtų naudinga, bet manau, kad apie tai mes dar turėtume padiskutuoti e, su kolegomis, kaip kad tai darėme, kai rengėme pranešimą mano iniciatyva. E, dėl baudžiamosios atsakomybės ir atsakomybės už pažeidimus, dėl aplaidumo, dėl kurio kyla um, avarijos pavojingos sveikatai ir aplinkai. Manau, kad apie tai jau yra kalbama kitose direktyvose. Čia reikėtų šiek tiek aiškiau pasakyti. Yra įtraukiamas konkretus papildomas straipsnis, kurį galbūt mes galėsime pakoreguoti kitais straipsniais, tačiau vis tik reikėtų būti aiškesniems. Žinau, kad kiti komitetai labai galvoja apie valymo kaštus. Turėtume užtikrinti, kad operatoriai ne tik finansinius išteklius turėtų, bet ir fizinius personalo išteklius. Jeigu įvyksta e, nelaimė, žala turėtų būti ribota. Dabar mes dažnai sutelkiam dėmesį tik į finansinę atsakom, bet žinome, kad e, tai yra, sukelia labai daug problemų. E, pažvelgime į Unilever bendrovę, ji turi labai daug operatorių e, savo struktūroje, mes turėtume galvoti apie tai, kas yra atsakingas už tuos fizinės struktūras, už e, kas skirsto resursus. Mes turėtume aiškiau formuluoti apie tai, bet turėtume labai atidžiai stebėti, kas vyksta kitose komitetuose. Mes esame pagrindinis komitetas, todėl mūsų tokia pareiga. Ačiū. Grazie alla collega Ford. Non ho... Ačiū, poniai Ford. Niekas daugiau žodžio neprašom, bent jau kiek matau. Na, tokiu atveju suteiksiu žodį komisijos atstovui. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti už pranešėjo įvadinį žodį, dėkoju kolegoms už jų pastabas. Komisija palankiai e, vertina parlamento išreikštą susidomėjimą šiuo klausimu. E, taip pat buvo turime omenyje ir praėjusiais metais parengtą pranešimą savo iniciatyvą. Pranešėjo tekstas yra puikus pagrindas, puikiai galimybė susipažinti su pateikta analize ir pasvarstyti apie e, teksto koregavimo galimybės. Manau, kad tai puikus pagrindas e, dirbti toliau. Kaip žinote, e, kalbant apie pagrindinės avarijas, mes siekiame išvengti e, kišimosi į kitas rytis, kurios jau yra reglamentuojamos kitų teisės aktų, todėl turėtume susitelkti e, tik e, ties tam tikras rytim. O kalbant apie tos pagrindinius e, elementus, apie kuriuos kalbėjo e, pranešėjas, jis minėjo keletą, buvo kalbama apie institucijų kompetentingų institucijų nepriklausomybė mums e, tai taip pat yra svarbus klausimas. Mes pritarėme, kad reikia tęsti darbą šioje srityje. Taryboje vyksta taip pat derinimas dėl kai kurių niuansų, reikia išvengti interesų konflikto. Tai yra vienas svarbiausių dalykų, gerai, kad tai yra minima ir šiame pranešimo projekte. Dėl trečiojo asmens atliekamos e, patikros, tai yra e, ta sritis, e, kur mes labai aiškiai reikalavome trečiojo asmens atliekamos patikros, tačiau išlaik, išklausėme ir argumentus, e, kuriais siekiama didelėms kompanijoms užtikrinti kitokią patikros galimybę. Manoma, kad tai yra taip pat įmanoma atsižvelgiant į tam tikras sąlygas. Dar vienas didelis klausimas tai yra teisinė forma. Taryboje e, ir parlamente e, šis klausimas yra plačiai svarstamas. E, dėl tiesioginio e, taikymo e, pramonėje. Pramonė yra tiek rizikos kūrėja, tiek pelno surinkėja. Štai kodėl mes pasirinkome reglamento formą. Aišku, savų argumentų turi ir mintis pasirinkti direktyvą. Vėlgi, aš e, manau, kad komisija čia bus pragmatiška ir mes atsižvelgsime į jūsų pakeitimus. Taip pat buvo kalbama apie atsakomybę. E, Ta atsakomybė už aplinkai padarytą žalą, dėl jo sutarėme. Tuo tarpu e, civilinė atsakomybė e, kelia daug e, diskusijų. Mes ieškome visus tenkinančio sprendimo, dirbame šioje srityje, jau yra rengiami dabar du tyrimai. Įdomus yra ir pranešėjo pasiūlymas dėl pasidalymo riziką. Tiek norėjau pasakyti, yra ir kitų klausimų, bet kol kas e, tokia mano reakcija. Ačiū. Bene, grazie alla Commissione. Ačiū komisijos atstovui. Na, dabar suteiksiu žodį poniui, bonui Belė išvadoms padaryti. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai, po tokių konstruktyvių pasisakymų. Aš dėkoju poniai Ford, manau, kad sutinku su viską, ką jūs pasakėte. E, sutinku e, su visomis šešiomis ar septyniomis jūsų išsakytomis pastabomis, ypač kai minėjote e, būtinybę E, rasti aišku trečiosios šalies e, patvirtinimo, verifikavimo e, sąlygas ir viskas priklauso nuo to, kokioje įmonėje jūs dirbate ir kokiamis konkrečiamis sąlygomis viskas vyksta. Manau, kad reikės aiškesnių sąlygų nustatančių, kada trečiosios šalies verifikavimas yra reikalingas. Pasaulinės operacijos yra būtinos. Mes e, turime e, duoti aišku signalą, viskas yra labai sudėtinga vis tik juridinių požiūrių ir iš Europos komisijos mes tikimės konkretesnių pasiūlymų. E, civilinė atsakomybė. Ponas Elijot kalbėjo apie tai. Yra atliekamas šias studijos ir išreikšta pozityvi nuomonė apie rizikos pasidalyjimą ir rizikos su apibent sujungimą. Manau, kad Europos komisija kartu su e, Envi komitetu ir Teisės reikalų komitetu parengs bendrą tokią platformą šios svarbių klausimų. Kitas dalykas, jūs kalbėjote apie e, fizinius ir personalo išteklius, kurie yra reikalingi e, valym, išvalymui, ekologiniam išvalymui. Aš e, suprantu, kad tai yra labai svarbu, tikiuosi, kad jūs pateiksite reikalingų pasiūlymų. Labai ačiū ponė Ford, dėkoju ponė Elijau už e, FO jūsų labai konstruktyvų požiūrį. Bet aš taip pat manau, kad Europos komisija e, gana pragmatiškai turėtų atsižvelgti į, į teisinė pusė. O dabar aš lauksiu pakeitimų iš kolegų. Grazie, kolega Belet. E adesso... Ačiū, ponai Vėlė. Taigi dabar jūs paleisiu dabar iki pusės vienuoliktos. 10.30 toliau pagal darbo tvarkę susitinkame ir nagrinėsime Septintai klausimą, tai yra susitiksime su Kipro ryšių ir viešųjų darbų ministru. Po to Kipro priekybos pramonės ir turizmo ministras e, e, atvyks pas mus, o po pietų, tiksliau, iš karto po to, devintas klausimas, po tošniko vizitas. Taigi, siūlyčiau nevėluoti tam, kad nepavėluotumėte į susitikimus su e, ministrais. Dar pasakysiu, kad belė pranešimo pateikimo galutinis terminas data yra e, rugsėjo 4 diena 12 valanda. Taigi dabar turite pusvalandį pertraukos.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 il nostro incontro, il nostro primo. Siūlau pradėti. Tiksliau tęsti toliau darbą. Pradėsime pirmąjį mūsų susitikimą su ministru Eftemijoso Florencu. Jis yra Kipro ryšių ir viešųjų darbų ministras. Jis atstovauja pirmininkavimčiam Kiprui. Ministras e, su mumis bendraus 45 minutės. Iki po 11.15 tęsis diskusija. Taigi iš karto suteiksime žodį ministrui, o per tą laiką kolegos norintys pasisakyti gali užsirašyti į sąrašą. Taigi gerbiamas ministrė, sveikinu Jūs atvykusius į mūsų posėdį. Atvykus į mūsų posėdį. Labai ačiū. Gerbama pirmininkė, labas rytas jums visiems. Norėčiau pirmiausia šiltai padėkoti pirmininkaujančiai Danijai, pirmininkavusiai Danijai už puikiai atliktą darbą. Taip pat noriu padėkoti jūsų komitetui, ponė pirmininkė, ir visiems komiteto nariams už tai, kad mums buvo suteikta galimybė šiandien čia būti. Pone pirmininkė, ITRE komiteto pirmininkė, gerbiami pavaduotojai, Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Man labai didelė garbė ir malonumas būti čia, Europos parlamente, čia, kur demokratijos institucijos ir principai yra gyvendami pavyzdiniai. Europos parlamentas yra vienas iš pagrindinių ramščių, jei galėtume tai pasakyti, Europos Sąjungoje. Ir aš noriu Jums padėkoti už tai, kad suteikėte galimybę čia, Jūsų komitete, pristatyti mūsų prioritetus ir tikslus. Telekomų, informacijos e, visuomenės ir Europos erdvės politikos srityje. Norėčiau čia išklausyti ir jūsų nuomonės ir pozicijas. Bet turime suprasti, kad tik per produktyvų dialogą, abipusį supratimą ir abipusę pasitikėjimą mes galėsime kurti politiką ir teisės aktus, siekdami geresnės Europos, kuri tenkintų e, natūralius gyventojų lūkesčius. Skaitmeninė ES darbo atverkė yra viena iš e, pagrindinių Europos 2020 e, augimo strategijos dalių plačia juoščio tinklo infrastruktūra, naujos kartos skaitmeninės paslaugos e, be abejonės paskatins investicijas E, sparčio interneto dėgymo srityje taip pat skatins ir didins ES konkurencingumą, o to pačiu ir produktyvumą bei inovacijas. Dėrybos e, dėl priemonės Connecting Europe, jungiant Europą, yra viena prioritetinių sričių pirmininkaujančiam Kiprui. Praėjusią savaitę Strasbūre Europos parlamento pirmininkas, komisijos pirmininkas bei pirmininkaujančio Kipro prezidentas bendrai pasižadėjo bendradarbiauti, siekdami bendrų tikslų. Tai yra ambicingos daugiametės finansinės programos patvirtinimas užimtumui ir inovacijoms skatinti. E, priemonė Connecting Europe yra labai svarbi daugiametės finansinės programos dalis. Mes ir toliau bendradarbiausime su Europos parlamentu sekdami sukurti visas reikiamas sąlygas savo sutartiems tikslams pasiekti ir atsižvelgdami į finansinius reikalavimus. Taigi, Pirmininkaujantis Kipras ir toliau skatins transeuropinių tinklų plėtrą, kuri vyksta per priemonę Connecting Europe. Mes tikimės, kad mūsų parengtos gairės paskatins investicijas į sparčiojo interneto ir plačia juoščio interneto infrastruktūras. Pirmininkaujančiam Kiprui šios temos yra prioritetinės ir mes dėsime visas pastangas siekdami e, bendro požiūrio ir bendros pozicijos tarybos gruodžio mėnesio išvadose. Seksime, kad ir toliau būtų tinkamai E, perkeliama į valstybių narių teisės aktus direktyva e, dėl visuomenės informavimo priemonių. Viešojo sektoriaus informacinės struktūros padeda kurti naujas darbo vietas ir steigti įmonės. Pirmininkaujantis Kipras remia šią strategiją ir mes pasirengę glaudžiai bendradarbiauti su jūsų komitetu, siekdami jau pirmojo svarstymo metu sutarti dėl visos reikiamos informacijos. Pirmininkanti valstybė e, pritarė, kad telekomunikacijų informacinių technologijų saugumas yra be galo svarbus. Enisa, Europos e, informacinių technologijų tinklų saugumo agentūra e, yra atsakinga už tinklų saugumą ir mes su ją bendradarbiausime siekdami įgyvendinti kibernetinio saugumo strategiją. Kalbant apie skaitmeninės ekonomikos plėtrą, manome, kad labai svarbu sustiprinti e, mūsų žmonių ir įmonių pasitikėjimą elektroniniais sandoriais. Todėl pirmininkaujanti valstybė sieks pasiūlymo e, paneuropinio mastu, kurio bus siekiama sustiprinti pasitikėjimą elektroniniais sandoriais. Bus ir toliau e, plėtojama elektroninio parašo strategija ir tai yra e, vienas pirmininkaujančios šalies prioritetų. naujų inovatyvių technologijų vaidmuo ypatingai svarbus Jis e, atsispindi ir baltojoje knygoje, taip pat skaitmeninėje ES darbo atvarkėje. Pirmininkaujantis Kipras atsižvelgdamas e, į neformalų transporto ir komunikacijų ministrų susitikimą Liepo 16 dieną Nikozijoje E, noriu pabrėžti ypatingą skaitmeninių technologijų e, vaidmenį dėgiant skaitmeninę darbo atvarkę. Kodėl ši iniciatyva tokia svarbi? Mes siekiame sustiprinti ryšį tarp skaitmeninės darbo atvarkės ir transporto politikos. Vienas mūsų siekių šiame neformaliame ministrų susitikime bus sustiprinti šias dvi politikos sritis, siekiant, kaip galima geriau pasinaudoti viešojo sektoriaus teikiamą informaciją ir sustiprinti pažangiųjų technologijų dėgymą transporto priemonėse. Tai padės ir toliau plėtoti daugiarūšio transporto priemonės. Taip pat dėkti elektroninius įtaisus transporto priemonėse, taip supaprastinant asmenų judėjimą. Vyks informacinių technologijų kongresas e, skirtas e, pažangiosiams technologijoms Austrijoje spalio mėnesį. Šio kongreso metu Europos komisijos pirmininko pavaduotojai Simkalas ir Nelikrus e, dalyvaus. Šiame renginyje ir jie išsakys savo pozicijas dėl transporto ir skaitmeninės darbo atvarkės. ITRE ir TRAN komitetų pirmininkai taip pat e, yra pakviesti į 16 Liepos e, vyksantį ministrų susitikimą Nikosijoje. Tikiuosi, kad Europos parlamento atstovai atvyks į šį susitikimą. Dėl ES erdvės politikos ši politika suteiks ES galimybę užimti lyderės vaidmenį atitinkamuose sektoriuose. Erdvės politika gali suteikti mums galimybės atremti daugelį globalių iššūkių, su kuriais susiduria 21-ojo amžiaus visuomenė. ES šiame sektorioje turi užimti lyderės vaidmenį. Pirmininkaujantis Kipras sieks patvirtinti tarybos išvadas dėl pramoninės erdvės politikos ES. Pirmininkaujantis Kipras pabrėžia savo pasirinkimą peržiūrėti teisėjo kuros pasiūlymus, teisėjo kuros iniciatyvas taryboje. Šios iniciatyvos e, bus pateiktos komisijos ir susijusios su e, globalios stebėsenos sistemomis GMS. Mes tikimės pažangos šioje srityje. Globalios navigacijos sistemos EGNOS ir Galilėjos yra um, labai svarbus ES projektai. Ir Galilėjos e, paslaugomis uh, galima naudotis tarp valstybinio mastu. Uh, šios paslaugos supaprastina ir telekomunikacijų uh, paslaugų teikimą. Pirmininkantis Kipras, remdamasis daliniu bendru požiūriu, kuris buvo pasiektas pirmininkavusios Danijos e, Birželio taryboje, ir toliau e, dirbs siekdamas teisėkuros pasiūlymo, kuriuo bus siekiama įdėkti ES palidovinės sistemas numatant joms finansavimą daugiametinėje finansinėje programoje. Mes pasirengę glaudžiai bendradarbiauti su jūsų komitetu, siekdami sukurti reikiamas sąlygas, kad būtų pasiektas susitarimas šio klausimo. Pirmininkantis e, Kipras ir toliau peržiūrės taryboje teisėkuros pasiūlymus, e, kurių mes laukiame iš Europos komisijos. Siekiama pakeisti egzistuojantį reglamentą dėl GNSS. Mūsų tikslas yra parengti pažangos ataskaitą ir pateikti ją gruodžio taryboje. Pirmininkantis Kipras dės visas pastangas e, siekdamas pabaigti darbus šioje srityje arba pasiekti apčiopiamos pažangos. Viena pagrindinio sąlygų yra Abipusę naudą teikiantis bendradarbiavimas e, su komisija ir tarp visų valstybių narių bei bendradarbiavimas su Europos e, parlamentu. Ponios ir ponai, ponia pirmininkė, e, Kipras tarybos pirmininkavimo vairą perėmė pirmą kartą istorijoje. Tai yra didelis iššūkis. Mes puikiai suvokiame, kokiu sudėtingu laikmečiu mes pirmininkaujame, tačiau dirbsime sunkiai ir išmintingai siekdami kad daugelie sričių mums pavyktų įgyvendinti vadinamosios geresnės Europos projektą. Mes tikimės, e, kad išspręsime visas problemas, su kuriomis susidurėme. Tikimės, kad pasieksime apčiopiamas pažangos įgyvendinami skaitmeninės ES darbo atvarkės projektus. Aš esu geras klausytojas ir pasirengęs išklausyti ir jūsų požiūrį. Kiek galėsiu, atsakysiu jūsų pateiktus klausimus. Grazie. Ačiū. Dėkojame gerbiamam ministrui. Dabar iš karto suteiksiu žodį poniai Dekastijo. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas ministrė, pirmiausia, norėčiau pasveikinti Jūs atvykus į mūsų komiteto posėdį. Mūsų komiteto kompetencijos ryčiai priklauso informacinės bei ryšių technologijos. Todėl labai džiaugiamės, kad vos prasidėjus Kipro pirmininkavimui jūs su mumis susitinkate. Galiu, gerbiamas ministrė, jūs tik tai patikinti, kad mano atstovaujama frakcija EPP, bet esu įsitikinusi, kad ir kitų frakcijų kolegos e, dirbantis šiame komitete visada pageidaus bendradarbiavimo su jumis. Mes esame pasirengę dirbti mums visiems rūpimais klausimais. Dabar jums leidus norėčiau sugrįžti prie vieno iš jūsų minėtų klausimų. Mes kaip tik šį klausimą šiuo metu ir nagrinėjame bei e, per Kipro pirmininkavimo laikotarpį, ko gero, ryšių technologijų srityje šis klausimas bus be ne pats svarbiausias. Tai yra projektas, kuris vadinasi Connecting Europe. Jūs apie jį gana plačiai kalbėjote, e, taip pat nemažai informacijos apie jį pateikėte. Norėčiau tik tai pasakyti, kad e, tinklai, transeuropiniai tinklai yra labai mums svarbus ir apskritai e, tinklai, e, ryšiai yra labai e, svarbus mums, tai tarkime, ryšių technologijos telekomas glaudžiai susijęs su energetikos tinklais, ypač jeigu mes esame nusiteikę tuos vadinamosius e, pažangiuosius tinklus kurti. Taigi vieninga rinka, vieninga skaitmeninė rinka, bei taip pat e, prekybos internete sritis yra ypač svarbios. Beje, e, vyriausybių vadovai jau yra sakę, kokia svarbi yra ši rinka tam, kad e, galėtume sustiprinti Europos šalių ekonomikų konkurencingumą. Visi mano minėti klausimai yra didelės svarbos, labai svarbu yra e, pabrėžti Europos tinklų vaidmenį ypač mūsų nusibrieštose projektuose. Gerbiamas ministra, jūsų, jums patikėtas rytis mums yra ypač aktualybei svarbi ir mes tikrai kartu su jumis dirbsime šiame komitete. Galiu jūs tik tai patikinti, kad esame tikrai pasirengę glaudžiai su jumis bendradarbiauti. Ačiū dabar žodis ponytoja. Ačiū pirmininkė. Aš pati asmeniškai bei savo visos frakcijos vardu norėčiau pasveikinti, gerbiamas ministrė, jūs atvykus į šį posėdį, mūsų komiteto posėdį, mūsų komitetas yra atsakingas už tas rytis, kurių dėka galima būtų pasiekti Europos ekonomikos augimo. Aš manau, kad kartu su Kipru, pirmininkaujančiu Kipru e, kartu tęsime intensyviai tęsime darbus bei planuosime priimti svarbius e, sprendimus ateinantiems septyneriems finansinio programavimo metams. Jūs e, savo kalbą pradėjote nuo finansinių klausimų, nuo finansinės perspektyvos. Turinio plėtrai tai yra ypatingai svarbu Taip pat jūs kalbėjote apie dėrybas dėl transporto tinklų, dėl energetinių tinklų, tų vadinamųjų nematerialiųjų tinklų. E, taip pat minėjote ir greitą, greit, greitą internetą, plačią juostą internetą. Kai kurie iš šių projektų yra gana žinomi, nes visiems aišku, ką reikia daryti pažangiųjų tinklų srityje ir apskritai tinklų srityje, ko gero, be finansinių instrumentų neįmanoma būtų to padaryti. Čia kalba eina ne vien tik tai apie finansinių instrumentų kiekį, bet apskritai apie naujuosius finansinius instrumentus. Aš tikiuosi, gerbiamas ministra, kad kartu ranka rankon dirbsime per ateinančius šešis mėnesius, per ateinantį pusmetį, tam, kad išspręstume palankę linkme šiuos klausimus. Ko gero, be finansinės perspektyvos atitinkamos mes negalėsime pasiekti pažangos nei vienoje iš mums rūpimų sričių ir taip mes netgi nepasieksime Europos ekonominio augimo, kurio dėka e, turi būti mažinamas nedarbas. Taigi Mes parlamente labai glaudžiai esame pasirenkę bendradarbiauti šioje srityje. Pirmininkaujant Danijai buvo požiūriai mūsų šiek tiek išsiskyrę su taryba, nes tarybos pozicija buvo labai nelanksti. Taigi dėl finansinių instrumentų, dėl įsipareigojimų susijusių su projektais e, mes tikimės pasiekti daugiau pažangos. Praėjusį kartą Strasbūrė komisijos pasiūlymas buvo svarstytas ir turiu pasakyti, kad reikia mums drąsiai stumtis į priekį ir dirbti šioje srityje aš esu įsitikinusi, kad su pirmininkaujančiu Kipru mums, pav mums pavyks tai padaryti. Ačiū dabar žodis ponui Tusinovskijui. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pritarti kolegoms ir pasakyti e, jums, kad laukiamės. Džiaugiuosi tuo, ką jūs pasakėte pradžioje apie informacijos tinklų raidą. Mes jau ilgą laiką diskutavome, kaip būtų galima suteikti daugiau ES paramos palidovinių sistemų tobulinimui. Jos yra nepaprastai svarbios ateities technologijų raidai ir ES konkurencingumui. Aš esu pranešėjęs ir e, plašėjuoščio ryšio tema. Jūs apie tai kalbėjote. Ši tema taip pat yra nepaprastai svarbi, nes ES e, tai į šią veiklą pradeda naujai e, įsitraukti. Apie 5 milijardus eurų bus suteikta šiai sričiai. Tai yra didžiuliai pinigai. Viena vertus, mes norime, kad būtų skatinamas ekonomikos augimas. Kita vertus, norime, kad būtų išlaikyta konkurencija šiame sektoriuje, nes šis sektorius yra labai dinamiškas. Jis nepaprastai e, smarkiai nuolat auga. Aš e, labai norėsiu bendradarbiauti su jumis, su Kipru, pirmininkaujant jums Europos tarybai ir norėčiau, kad ši direktyva būtų priimta jūsų pirmininkavimo metu. kadangi taip mes parodysime, kaip ES gali inicijuoti tolesnį ūkio augimą tokiuose dinamiškose sektoriuose kaip šis. Kita vertus, kaip mano kolega jau sakė, mums nepaprastai svarbu užtikrinti informacijos tinklų raidą. Tai yra nepaprastai svarbu energetikos tinklams visoje Europoje. Šis projektas technologiškai yra labai uh, sudėtingas, jis reikalauja daug e, pastangų, bet per jį mes galime pademonstruoti, kaip skirtingų valstybių pastangos gali būti suderintos ir taip pat, e, taip, e, manau, pirmininkaujantį šalis supras, kokia sudėtinga yra jos pozicija, sprendžia tokius kompleksinius techninius klausimus. Mes neturėtume įsivelti į nemalonius dalykus, tokius kaip konkurencijos uh, e, trukdymas, nes konkurencija yra e, šios srities varomoji jėga. Taigi aš labai norėsiu bendradarbiauti su jumis ir su pirmininkančiu Kipru bendrai. Labai džiaugiuosi, kad jūs šiai sričiai skiriate tiek daug reikšmės. Turiu galvoje plačiai juos ryšį ir palidovinius e, ryties tyrimus. Ačiū. Polen Nyble. Vielen Dank. Labai ačiū. Pone pirmininkė, pone ministrė, garbus ponai. Savo raštą taip pat noriu padėkoti Jums, kad atvykote ir taip išsamei pristatėte savo programą. Aš linkiu pirmininkaujančiam Kiprui sėkmės e, įgyvendinant savo siekius. E, mes komitete daug diskutuojame ir daug bendradarbiavome e, su pirmininkavusią Daniją. E, sutarėme dėl tarptinklinio ryšio teisės aktų. Norime, kad iš ties ES būtų erdvė be sienų. Tačiau Yra dar daug sričių, kurioje e, reikia pažangos. Visiškai pritariu ponui Tašanovskijui, Plačiajuoščio ryšio plėtra yra vienas prioritetų, o kalbant apie projektų obligacijas, jos turėtų padėti plėsti infrastruktūrą plačiajuoščio ryšio technologijų srityje. Mes tikimės, kad ir jums pirmininkaujant bus pasiekta apčiuopiamos pažangos. Noriu pateikti du klausimus, um, kurie patenka į jūsų atsakomybės sritin. Pirmasis klausimas susijęs su duomenų apsaugos direktyva ir tuo, kaip bendradarbiauja valdžios institucijos. Gal jūs jau žinote, kiek pasistumėta darybose su valstybėmis narėmis, kokie jūsų tikslai, ar esate numatę tam tikrą grafiką, ar jau galima prognozuoti galimą susitarimą tarp tarybos ir parlamento? Antrasis klausimas susijęs e, su um, ES nuotolinio išteklių valdymo kompiuterija Cloud Computing. Noriu paklausti, kokios jūsų ambicijos e, šioje srityje. Ačiū už atsakymus. Grazie, la parola Vittorio Prodi. Ačiū dabar ponui Prodi žodžius, žodis. Ačiū pirmininkė. Taip pat dėkoju gerbiamą ministrui už atvykimą į mūsų posėdį. Norėčiau pasidžiaugti jūsų atsakingų įsitraukimu į šį darbą, ypač e, satelitinių, palidovinių tinklų srityje. E, GPS, GMS, GMS ir Galilėjos rytie taip pat. Šios infrastruktūros yra grinai europinės ir tai yra naujausi pasiekimai, techniniai pasiekimai šioje srityje ir jie užtikrina mūsų politikos krypčių įgyvendinimą komunikacijų, energijos bei aplinkos srityje. Todėl investicijų svarba čia yra itin didelė, ypač greitų, greito investavimo aspektas yra labai svarbus. Kadangi susidurėme su ekonominiais sunkumais, tai reikia investuoti, o investicijos turi būti daromos į europinės infrastruktūras, kurios būtų, ko gero, geriausia išeitis e, ekonominiams sunkumams. Taigi mes tikimės e, jūsų e, indėlio tam, kad GMS būtų kaip pilnateisė priemonė šalia kitų priemonių integruota į biudžetą. Aš manau, kad jūsų darbas yra itin svarbus bei labai svarbus yra elektros tinklai. Taip pat elektros tinklus reikia modernizuoti naudojant technologijas, kurios gali netgi trečdaliu sumažinti nuostolius patiriamus transportuojant, perdodant elektrą. Taip, taip pat turėtume sumažinti energijos kaupimo poreikį. Mano manimu, šis darbas turi būti atliktas skubiai netgi dėl savo didelės svarbos. Taigi mes tikrai daug iš jūsų tikimės taryboje. Tikiuosi, kad jums pavyks tą europinę dvasę išlaikyti, nes infrastruktūros yra ypač svarbios visai, visai Europai. Ačiū dabar žodis ponui Odį. Ačiū pirmininkė. Ačiū gerbiamas ministrė už jūsų aktyvų darbą, įsitraukimą į šią sritį. Dabar dėl tarp europinių ryšių, telekomunikacinių tinklų mes turime pakeitimų, kuriuos norėtume pateikti dėl e, direktyvos bei reglamento šioje srityje. Aš tikiuosi, kad šių dokumentų svarstymas jums pirmininkaujant bus pabaigtas. Dabar dėl apimties norėčiau paklausti. Štai pavyzdžiui, komisija 50 e, procentų siūlo plačia juoščio e, interneto srityje. Na, man atrodo, kad toks procentas nebūtų pakankamas mūsų piliečiams, net to jie iš mūsų laukia. Kaip galima būtų padaryti, kad vienodai piliečiai būtų aprūpinami šiais, šią ryšių technologiją, kad ir kur jie begyventų. Tai ką mes galime padaryti parlamente bei taryboje. Toliau dėl finansavimo. Jeigu jau kalbame apie apimtį, tai tam reikalingas yra ir finansavimas. Man atrodo, kad komisija naudoja tikrai mažai fantazijos ir štai, tarkime, 20-ame amžiuje pavyko elektrą aprūpinti visą žemyną, numačius e, nedidelį mokestį iš vartotojų surinkti. Taigi vartotojai e, mokėdavo nedidelį mokestį ir maždaug per 15 metų pavyko to mokesčio dėka visus aprūpinti elektrą. Kaip e, jūs vertinate tokį, tokį privalomą mokestį? iš vartotojų, kuris galėtų finansuoti investicijų fondą. Iš to fondo mes tada galėtume finansuoti Europos infrastruktūras. Kodėlgi ne, pavyzdžiui, Europos telekomunikacijų tinklus. Tačiau šis fondas taip pat galėtų būti naudotas ir kitoms sritims, kaip kad, pavyzdžiui, kolegos minėjo, e, energijos sričiai ir kitiems tinklams. Ačiū kolegai Audi. Daugiau niekas klausimų nepagidauja užduoti, todėl su didžiausiu malonumu vėl suteiksiu žodį gerbiamam ministrui, prašom. Kalbėtas kalbame mikrofonu. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους. Aš norėčiau visiems labai padėkoti jūsų dėka. Aš e, galėsiu pateikti nemažai informacijos, dėkuoju už paprastumą ir e, nuoširdumą teikiant, e, pa, demonstruojant paramą pirmininkaujančiai Kiprui. Mm, tikiuosi, kad mes galėsime pasiekti mūsų tikslų, galvoju apie tuos mūsų išsiskirtus prioritetus. Ir tuos dosie, kuriuos esame paveldėję e, kaip bendrosios tarybos darbo atvarkės klausimus. Mes pabandysime tuos klausimus e, per artimiausius šešis mėnesius panagrinėti ir galbūt išspręsti. Pone Kasilova, jūs paminėjote labai daug e, klausimų. Dėkui už jūsų mielus žodžius ir konstruktyvumą. Be bejonės priemonė Connecting Europe yra nepaprastai svarbi. Ir pirmininkaujančio Kipro darbo tarkėje tas klausimas yra prioritetinis. Be abejo, galime rasti sąsajų tarp visų trijų sektorių tinklų Tie tinklai turi sukurti e, prielaidas raidai. Aš turiu galvoje e, darbus, kurie turi realią papildomą vertę, kurie e, gali pritraukti investicijų iš privataus sektoriaus. Būtent tokioje dvasioje darbų programos ir yra priimtos. Ir būtent per jas mes tikimės įtraukti privatų sektorių ir padidinti bendrą investicijų dalį, kad mes kuo greičiau turėtume tą technologinę pažangą, kokios norime. Galėčiau, paka turiu pakartoti, kad mes esame pasirengę su parlamentu optimaliai bendradarbiauti šioje politikos rytyje. O dabar keletas žodžių e, sureaguojant į ponios Tajos pasisakymą. Aš negaliu nesutikti su jumis. E, transeuropiniai tinklai yra nepaprastai svarbus ir transporto ir energetikos tinklai yra reikšmingi ir mes labai aktyviai dirbsime, siekdami užtikrinti, kad e, šie sektoriai susilauktų pelnyto dėmesio. Nes mes visi puikiai žinome, kokie svarbus tie sektoriai yra ūkio raidai. Jie prisideda prie technologinės pažangos e, siekimo. Taip e, Europos ekonomika taps konkurencingesnė. Pirmiausia, priemonė Connecting Europe e, turi būti aptarta planuojant finansavimą pagal daugiametę finansų programą. Visi pagrindų sprendimai turi būti priimti pasibaigus tarybos diskusijoms ir jai priemus išvadas. Mes sieksime maksimalios pažangos pirmininkaudami ir norėtume pasiekti susitarimą, jeigu pavyks. O dabar aš kreipiuosi į poną Rožanovskį kuris kalbėjo apie palidovinės sistemas. Be abejonių, palidovinės sistemos yra nepaprastai svarbus sektorius. Jis gali atnešti e, tiesioginės naudos Europos ekonomikai. Šis sektorius gali prisidėti prie geresnio konkurencingumo ir tikimės, kad mes galėsime kartu užtikrinti, kad e, sprendimai būtų visapusiškai gyvendinti ir pritaikyti. Aptariamosios programos e, yra nepaprastai reikšmingos. Sistema turi būti įdėkta kuo greičiau, kad mes galėtume sustiprinti Europos konkurencingumą. Darysime viską, ką galime, kad kiti veikėjai, kitos suinteresuotos pusės suvoktų, kokie svarbus ir netidėliotini yra veiksmai šioje srityje. O dabar aš pereinu prie ponios Nibler. Ji kalbėjo apie viešojo sektoriaus informacijos vartotojus. Pirmininkaujant Danijai taryboje tuo klausimu buvo pasiekta ženklios pažangos. Manau, kad dabar jau yra parengta dirba susitarimui. Na, o dėl Europos kibernetinės erdvės saugumo strategijos galiu pasakyti, kad komunikatas dar nepaskelbtas, tikimasi, kad jis pasirodys rugsėjo mėnesį. Tada galėsime pasikeisti nuomonėmis, telekomų ir transporto ministrai sutiks taryboje gruodžio mėnesį tą temą. Žinoma, Iš dalies tai yra susiję su kibernetiniu nusikalstamumu. O dėl kibernetinių nes srities įtakingumo mes esame pasirengę šią temą išnagrinėti visus Europos komisijos pasiūlymus. Pone Prodi. Išsakėte komentarų, su kuriais aš su jumis, e, dėl kurių aš su jumis sutinku. Turime veikti netelsdami ir užtikrinti, kad reikalingas finansavimas bus suteiktas. Jau anksčiau aš esu įsipareigojęs pastumėti į priekį svarbes e, programas, tokias kaip GMES Dabar laukiame diskusijų dėl biudžeto, bet bet koks teisėkurinis pasiūlymas, kurį teikia Europos komisija, bus išnagrinėtas taryboje nedelsiant. Pone Odį. Esame E, pasirengę daliniam ir bendrajam pozicijos suformavimui apie transeuropinius tinklus gruodžio mėnesį. Dar kartą galiu pakartoti, kad puikiai suprantame, jog šis klausimas labai svarbus ir ketiname gerokai padirbėti, kad būtų pasiekta ta bendroji pozicija, ar bent jau ta bendrosios pozicijos dalis, apie kurią jūs kalbėjote. Europos piliečiai turi turėti vienodas galimybės, kad ir kokioje gyvenimo srityje jie jų siektų. Turime skatinti projektus ir pasiūlymus, kuriais ta teisė e, sustiprinama. Be to turime galvoti apie privataus sektoriaus įtraukimą. Be abejo, šis klausimas yra horizontalaus pobūdžio. Transeuropiniai tinklai, ar tai būtų komunikacijų ir transporto tinklai, ar palidovinės navigacijos tinklai. Visi jie reikalauja ekonominės, teritorinės ir socialinės sanglaudos ES. Manau, kad visos pirmininkaujančios valstybės turi prisidėti prie šios sanglaudos užtikrinimo. Toks yra pirmininkaujančios valstybės vaidmuo. Ačiū. Bene, ringraziamo il ministro per la sua presenza. Ačiū. Noriu padėkoti ponui ministrui už jo vizitą. Taip pat e, dėkojame už atvirumą atsakant į mūsų klausimus. Dėkojame už tai, kad Liepos 13 dieną Kipre vyks susitikimas skirtas Europos transporto politikos klausimams pasvarstysime, kas iš mūsų komiteto vyks į šį susitikimą. Dar kartą ačiū Jums. Ačiū Jums, ministrė. Greitai pasveikinsime ir kitą ministrą. Noriu paprašyti visų dar pasilikti savo vietose, todėl kad mūsų antrasis svečias jau atvyko.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 pradėsime antrą mūsų susitikimo dalį, nuoširdžiai pasveikindami ministrą Neoklisą Silikiotisą, kuris yra Kipro prekybos, pramonės ir turizmo ministras atstovaujantis ES tarybai pirmininkaujantį Kiprą. Sveiki atvykę, ponia ministrė, su nekantrumu laukiame jūsų pranešimo. Labadiena, ponė, e, ponės e, ir ponai, ponė pirmininkė, įtre komiteto nariai, ponės ir ponai. Šiandienos e, mano vizitas jūsų komitete susijęs su mūsų siekiu supažindinti jūs su pirmininkaujančio Kipro um, programos prioritetais prekybos, pramonės ir turizmo srityje. Savo vizitu taip pat noriu išreikšti didelę pagarbą Europos parlamentui. E, manau, kad į Europos parlamento poziciją reikia atsižvelgti, todėl kad tai demokratijos garantas. Pirmininkaujančio Kipro moto yra geresnė Europa. Europa geresnė savo piliečiams. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai yra išplėstos ir Europos parlamento galios. Europos parlamentas kartu su taryba priima teisės aktus pagal bendro sprendimo prieimimo procedūrą. Mes tikimės savo pirmininkavimo metu pasiekti pažangos kai kurių teisėjų kuros aktų pasiūlymo parengime. E, prekybos, pramonės ir energetikos srityje. Aš pristatysiu kai kurias temas, e, kurioms daugiau dėmesio skirsime mūsų pirmininkavimo laikotarpiu. Jos buvo suderintos pirmininkaujančio trejeto. Noriu padėkoti pirmininkavusiems Danijai ir Lenkijai, e, šios šalis lydėjo mus į mūsų pirmininkavimą ir mes tikimės, kad mums pavyks baigti jų pradėtus darbus. Kalbant apie mažas ir vidutinės įmonės, panašu, kad ES turėtų pavykti atsigauti, įgauti pagreitį. O tam labai svarbu remti tokias politikos rytis, kurios yra ES ekonomikos variklis. Kitaip tariant, turėtume remtis mažas ir vidutinės įmonės, stiprindami jų konkurencingumą, ypač atsižvelgiant į tebesitęsiančią krizę, negalime vien taupyti. Būtini ir papildomi finansiniai ištekliai skirti MVI plėtrai ir augimui, nes tai jos yra ES ekonomikos variklis kuriantis naujas darbo vietas, gerinantis darbo sąlygas, prisidedantis prie socialinės anglodos. Todėl pirmininkaujantis Kipras e, ir toliau tęs e, Birželio mėnesį vadovų tarybos e, pradėtus darbus. Sieksime skatinti MVI konkurencingumą 2013-2017 metais ir taip pat glaudžiai bendradarbiausime ir su Europos parlamentu. Šiuo metu labai svarbu visoms ES institucijoms siūsti bendrą stiprų politinį signalą, kad mes ypač remsime MVI, nes būtent šios įmonės labiausia nukentėjo nuo uh, finansinės krizės. Siekdami pasiekti šios tikslus, dėmesį sutelksime, skatindami verslumą jaunų žmonių tarpę, skatindami verslumo atmosferą tarp kuo jaunesnių žmonių. Taip pat siekdami užtikrinti naujas starto galimybės tiems verslininkams, kurie e, subankrutavo. Šiems tikslams pasiekti ES reikalinga nauja verslininkų karta. Reikia užtikrinti, kad ES įmonės sugebėtų plėsti savo veiklą. 18-19 Liepos Nikozijoje vyks aukšto lygio susitikimas, kurio metu didžiausia dėmesį skirsime valstybių narių ir komisijos e, suderintam teisės aktui, kuris vadinasi pirmiausia turėtume pagalvoti apie smulkiuosius Small Business Act. Sėksime, kad ši priemonė skirta MVI skatinti būtų įgyvendinta kaip galima geriau. Taip pat šiuo metu privalu padaryti mm, vertinimą, kiek pažangos įgyvendinant šią programą buvo pasiekta. Pirmininkaujantis Kipras sieks patvirtinti verslumo skatinimo išvadas gruodžio mėnesį vykstančioje vadovų taryboje verslumo politiką, pramonės politiką. Kalbant apie pramonę, pirmininkantis Kipras mano, kad pramonės politikai tenka ypatingas vaidmo užtikrinant ES gerbuvį pramonės e, skatinimas e, gali leisti sumažinti vartojimo kainas, e, didinti naujo darbo vietų kūrimą, taip pat užtikrinti ekonomikos veiksmingumą. Amatai ir pramonė sukuria 50 procentų visų darbo vietų, 70 procentų eksporto, ir 80 procentų viso, um, visų mokslinių tyrimų yra atliekama būtent šioje srityje. Mes pasisakome už naują um, pramonės politika, kuri yra viena iš pavyzdinių Europos 2020 strategijos uh, iniciatyvų. Mes uh, atidžiai vertinsime, kaip vyksta šios pavyzdinės iniciatyvos įgyvendinimas. Manome, kad atsižvelgiant į tebesitęsančią krizę svarbu um, iškristalizuoti svarbiausius prioritetus, taip pat numatyti tam tikras korekcijas, e, jei šią politiką reikia keisti. Daug dėmesio skirsime išteklių politikai e, viešosiams paslaugoms. Kalbant apie energetiką, jau kalbėjau apie pramonės politikos prioritetus, o dabar pereisiu prie energetikos politikos prioritetų. Saugi, tvari, įperkama energija prisideda prie ES konkurencingumo skatinimo, prie tvaraus, pažangaus ES augimo. Bendri koordinuoti veiksmai ES lygmenių kuria pridėtinę vertę, o pirmininkaujantis Kipras ir toliau e, tęs tuos darbus, kuriuos jau paveldėjo iš kitų pirmininkavusių valstybių. Mes ir toliau dieksime tarp valstybinės jungtis. Tai labai svarbus klausimas užtikrinant geresnę energetikos rinkos veiklą. Taip pat tai yra e, svarbi solidarumo iš, išraiška siekiant užtikrinti tvarų energijos tiekimą, siekiant gaminti kuo daugiau energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Transeuropinių energijos tinklų temai buvo skirtas ir pranešimas, o ši tema yra viena prioritetinių mūsų pirmininkavimo laikotarpių. Tikimės, kad mums pavyks pasiekti politinį susitarimą pirmojo svarstymo metu. Tai bus įmanoma tik tuo met, jei mes atidžiai laikysime numatyto laiko grafiko. Todėl būtų gerai, kad komitet įtra komitetas, kaip galėdamas greičiau, pateiktų visas e, su atitinkamas teisės aktai susijusias pataisas. Norime išvengti bet kokio vėlavimo, e, dėl kurio dėrybos ir diskusijos dėl daugiametės finansinės programos ir dėl priemonės jungiant Europą būtų nukeltos. Norime peržiūrėti teisinę bazę E, kuri leidžia plėsti ES energetinę infrastruktūrą. Siekiame, kad 20 procentų būtų sumažintos CO2 išlakos, kad būtų padidintas atsinaujinančios energijos procentas bendrame e, energijos šaltinių mišinyje. Taip pat maname, kad ES turi pati e, užtikrinti naftos ir dujų telkinių žvalgybos saugumą. Taip pat būtina peržiūrėti sąlygas, kurios yra keliamos e, atitinkamoms įmonėms. Kalbant apie jūros telkinių naftos ir dujų žvalgybos darbus, šioje srityje turime užtikrinti e, veiksmų vientisumą ir tvarumą. Pirmininkantis Kipras palankiai vertina svarstamą reglamentą šioje srityje ir šio reglamento to dėrybų pažanga yra viena svarbiausių mūsų pirmininkavimo programoje. Mes tikimės, kad mums pavyks pasiekti politinį susitarimą šio klausimo. Energetinis saugumas, e, saugus energijos tiekimas, šie klausimai bus aptarti Liepos 9 dieną kartu su Europos komisijos atstovais. E, valstybių narių atstovais, taip pat viduržėmio jūros regiono valstybių atstovais. Mums labai svarbu bendradarbiauti su kaiminėmis šalimis. Turime um, susitarti, jo labiau, kad daug dramatiškų įvykių įvyko pastaruoju metu. Turime siekti bendro pareiškimo, kuriuo visos valstybės narės įsipareigotų tinkamai apsaugoti aplinką viduržemio jūros regione. O dabar perėsiu prie kitos temos, tai ES komunikatas dėl atsinaujinančių energijos šaltinių. Šioje srityje e, pirmininkaujantis Kipras tikisi, kad pavyks patvirtinti tarybos išvadas gruodžio mėnesį. Tikimės, e, kad pavyks susitarti dėl didečio, didesnio atsinaujinančių energijos šaltinių procento. E, E, taip pat tikimės, kad pavyks baigti darbus, kuriant e, bendrą vientisą ES energetikos rinką. E, tikimės, kad Europos komisijos gairės pateiktos e, jos komutet, komunikate e, dėl 2050 metų strategijos. Tikimės, kad mums pavyks susitarti dėl šių gairių įgyvendinimo sąlygų. Kalbant apie atsinaujinančius energijos šaltinius, manome, kad jau dabar svarbu susitarti dėl bendrų tikslų, kurių sieksime iki 2030 metų. Kreipimės į Europos parlamentą ir tikimės, kad rugsėjo 30 dieną e, vykstančiame renginyje dalyvaus ir Europos parlamento nariai. Savo pirmininkavimo metu sieksime politinio susitarimo su Europos parlamentu dėl reglamento dėl e, raštinės įrangos energijos naudojimo efektyvumo ženklinimo programos. Manome, kad Energy Star e, energijos žvaigždučių ženklinimo programa padės 20 e, procentų sumažinti sunaudojama elektros energija raštinės įrangos rytyje. E, labai svarbu tęsti darbus šioje srityje, todėl kad buvęs susitarimas jau e, baigėsi. Ačiū Jums uždėmesį, atsakysiu į Jūsų klausimus. Ačiū. Iš viso yra dešimt kolegų užsirašę užduoti klausimus į sąrašą. Todėl e, prašyčiau visų pernelyg neišsiplėsti tam, kad liktų dar laiko ir atsakymams. Ponas Vančian. Uh, Ačiū. Pirmininkė, dėkojame už jūsų dalyvavimą šioje diskusijoje, dėkojame už programos pristatymą taip pat. Jūs kalbėjote apie priekybą, pramonę ir energiją. Dėl pramonės, tai jūs kalbėjote apie konkurencingumą. Mano manimu, tai yra be nesvarbiausias šios ryties aspektas ir kuris mums dar ypač reikalingas bent jau ES viduje mums iki šiol nepavyksta e, suderinti savo veiksmų su išorės veiksmais. Taigi galbūt inovacijos e, ir tarptautinius aspektus nagrinėdami turėtume kalbėti apie e, atitikimą standartam. Štai dabar, pavyzdžiui, MVI turėtų dirbti kartu. Mano manimu, tikslinga būtų mano išvardintus klausimus paliesti. Dabar, kai kalbėjote apie energiją, jūs nekalbėjote apie e, brandolinę energiją. Nežinau, ar jūs ją laikote pavojingą energijos, pavojingą energijos šaltiniu ar, ar atsinaujinančio energijos šaltiniu. energijos srityje dėrėtų suprasti, kad e, kai kurios socialinės programos bei e, ekonominiai veiksmai yra ypač reikšmingi šią prasme, nes tik tai taip galima būtų konkurencingumą mūsų padidinti. Na ir kitas dalykas, apie kurį nekalbėjote, tai būtų ištekliai, lėšos bei e, laiko terminai. Dabar jeigu jau kalbėtume apie lėšas, tai e, ko gero jos bus numatytos iš kitų fondų. Ir ko gero iniciatyvų nebus įmamasi tam, kad privataus kapitalo būtų pritraukta ar kitais būdais lėšų gauta. Uh, 2014, 20, 30, 40, 50 metų perspektyvos finansinės yra labai geras dalykas, tačiau be viso to dar reikia ir trumpalaikiame trumpalaikėje perspektyvoje veikiančių veiksmingų perspektyvų. Mums to labiausiai reikia. Aš nieko neišgirdau apie artimiausio laikotarpio e, planuojamus planus politikos kryptis, nes bent jau kol kas socialinėje srityje nieko tokio neišgirdau. Ačiū dabar poniai Briam žodis. Ačiū. Pirmininkė, gerbiamas Ministrė, mes jau turėjome progos susitikti jūsų gražioje ir šiltoje šalyje. Turėjome progos pasikalbėti tarpusavyje, galbūt kai ką iš tų pokalbių dabar ir pakartosiu kolegoms. Pirmininkaujantis Kipras turi visas, e, visas būtinas sąlygas puikiai pirmininkauti. Pirmiausia, Jūs esate maža šalis, kaip ir mano šalis Belgija, todėl jūs esate labiau pasirengę eiti į kompromisus, o ne vien tik tai savo interesus tenkinti. Dabar jūs taip pat kalbėjote apie skubius horizontaliuosius klausimus, tai yra susijusius su energetika, MVI bei didžiosiomis įmonėmis bei daugiametę finansinę perspektyvą. Aš žinau, kad e, jūs taryboje esate pasirengę surasti konsensuso šioje srityje. Mes norėtume jums tik tai palinkėti sėkmės. Dabar dėl e, finansinės perspektyvos, tai jūsų planai yra ambicingi. Jūs ne tik tai apie taupimą lėšų čia kalbate, bet taip pat ir apie naujas iniciatyvas. Dabar norėčiau kai, užduoti klausimą. 2050 metų kelio gairės bei atsinaujinančios energijos šaltiniai. Mūsų frakcijai, ir manau ne tik mūsų frakcijai, labai svarbu yra e, surasti tuos sąlyčio taškus ir surasti kompromisą dėl privalomųjų tikslų e, atsinaujinančios energijos srityje, energijos veiksmingumo bei e, išlakų mažinimo srityje norėčiau pasikartoti ir kad mums reikia to 20-20-20 principo e, pasiekti ir e, jie turėtų būti atitinkamai pasiekti iki 30, 40 ir 50 metų. Kaip e, dabar kai kurie žino, Kipre mes su kai kuriais parlamentarais diskutavome Kipre. Ir Kipre bent jau uh, šioks toks pasipiktinimas jaučiamas dėl to, kad parlamentas nesureagavo į Graikijoje statomos e, brandolinės e, jėgainės projektą. Kaip žinia, visada nerimo kelia tos jėgainės, kurios statomos netoli kitų šalių sienų. Taip e, yra keliama netiesioginė grėsmė, netgi de facto grėsmė iš tikrųjų kaimynams. Taigi norėčiau pasakyti tik tai, kad šioje srityje iniciatyvų galima parengti. Taigi noriu tik tai palinkėti jums visokiojo pasiekmės dabar pirmininkaujant. Ačiū dabar žodis kolegai Rodo. Rodo. Ačiū, ačiū, kad čia atvykot. Aš taip pat norėčiau padėkoti už tuos prioritetus, kuriuos jūs mums pristatėte, e, kurie leis pasiekti jau nusistatytų tikslų. Ir komisijoje, ir taryboje, ir parlamente. Man atrodo, kad trūksta vieno dalyko. Ir e, yra toks gana specifinis dalykas, bet aš apie jį kiekvieną kartą pagalvoju, kai matau ministrus iš pirmininkančios valstybės sėdinčius šioje kėdėje. Ar jūs galėtumėte atsakyti, kaip tai bus padaryta. Mes galim kurti labai daug gražių politinių prioritetų, e, nusimatyti uždavinių, naudoti daug gražių žodžių, bet man trūksta aiškaus paaiškinimo, kaip pirmininkaujanti valstybė ketina siekti tų tikslų, kaip įgyvendinti tuos tikslus, kurie yra įvardinami. Aš e, galėčiau pateikti labai Aš norėčiau sužinoti iš jūsų labai paprastą, aišku, pasiūlymą, kaip visą tai galėtų būti įgyvendinta. Aš pats pasiūlyčiau, kad pirmininkaujantį šalis vietoj to, kad kartotų ankstesnių pirmininkaujančių šalių e, klaidas, nebekurtų naujų kalėdų eglučių, o greičiau suteiktų, e, dėme, sutelktų dėmesį į gyvendinimą, pritaikymą. Yra labai ilga tarybos direktyva E, kuri, e, yra, e, kuri numato labai daug priemonių, bet jos nėra realizuojamos. Ir dėl to iškyla labai rimtų problemų. Problema yra didžiausia ES ta, kad labai daug direktyvų valstybėse narėse netampa realybė. Ir galbūt pirmininkaujanti šalis turėtų sutelkti dėmesį būtent į tai. Kažkas turėtų būti padaryta, kad tie įstatymai virstų realybę, nes kitaip mes nieko nepasieksime to, apie ką kalbame. Ačiū, ponė Rodė. Toliau, ponas, ponė Carela. E- Ačiū, ponė e, ministrė. E, sveik, linkiu Jums geriausios kloties pirmininkavime. Kolegos, per pastaruosius keletą metų pietričių E, viduržėmio jūroje iškilo e, daug klausimų dėl gamtinių dujų išteklių. Aš turiu galvoje energetikos rinkų aprūpinimo ištekliais saugumą, energijos tiekimo saugumas. Tie ištekliai buvo e, nustatyti ir dabar Izraelis taps nepriklausomų energijos tiekėjų. Kipras taip pat šioje srityje siekia pažangos. Aš manau, kad e, jūs esate viena iš nedaugelio valstybių narių turinčių galimybę tapti autonomišką energetiškai. Kipras taip pat turi labai gerus santykius su arabų pasauliu ir su Izraeliu. Jūs minėjote konferenciją, kuri bus organizuota dalyvaujant pietričių, e, viduržėmių jūros pietričių pakrantės valstybių vadovai. Manau, kad tai yra sveikintinas dalykas, nes tai gali labai ženkliai prisidėti prie pažangos. Dabar po arabų pavasario e, tose valstybėse atsirado naujos vyriausybės ir manau, kad mes galėtume savo poziciją su tomis vyriausybėmis suderinti. Mano klausimas būtų toks. Tame bendradarbiavimo su arabų pasauliu kontekste. energijos tiekimo klausimus svarstydami, ar jūs ketinate nustatyti ar pradėti nustatinėti tam tikrą bazę, pagrindą. Panaši padėtis kaip pas jūs yra susiformavusi ir Arktikos regione. Jūs atliksite lyderio vaidmenį pietuose, bet gal galėtumėt e, duoti pavyzdį ir kitoms pasaulio dalims, e, parodant, kaip gali būti um, tvarkomas dujų ieškojimas ir eksploatavimas. Ačiū, toliau Hašin. Καλώς ορίζω και εγώ τον Υπουργό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Aš norėčiau e, pasveikinti taip pat ministrą. Aš esu Kipro parlamentaras Europos parlamente, jau girdėjau labai daug panašių pasisakymų kaip jūsų. Ir dabar, ankstyvajame pirmininkavimo etape, manau, mano tėvinainiai parodo, kad jie sugebės konstruktyviai pirmininkauti. Mes esame maža valstybė, Ir turbūt iškyla mm, mažiau grėsmės nacionaliniams interesams dėl to. Norėčiau išgirsti, ką Jūs norite pasakyti apie tai, kad ES galiausiai turėtų sutelkti dėmesį ne tik į biudžetinę drausmę, bet ir į ūkio augimą. Deja, kol kas tai dar nėra pakankamai aiškiai pasakyta, nepakankamai akcentuojama. Čia dar reikia daug padirbėti. Tačiau šiame kontekste uh, Aš norėčiau pateikti vieną konkretų klausimą. Buvo daug kalbama apie mažas ir vidutinės įmonės. Buvo pateiktas pasiūlymas e, skirti 2,5 milijardo mažoms ir vidutinėms įmonėms. Aš įsivaizduoju, kad MVI gali sukurti ES maždaug 7 milijonus e, darbo vietų. Aš nemanau, kad e, tas e, skaičius bus pasiektas? Ar pirmininkauti šalis, ar jūsų ministerija mano, kad būtų galimybė tuos biudžetinės sumas padidinti? Ačiū. Je me réjouis euh, de. Weber. Dėkoju už sutiktą žodį. Labai e, džiaugiuosi girdėdamas gerbiamo ministro žodžius apie tai, kad reikia remti bei skatinti verslumą bei verslininkus reikia užauginti mūsų žemynę naują verslininkų kartą. Tikrai uh, labai ryštingas siekis. Dabar jūs labai daug dėmesio skiriate taip pat mažų vidutinių įmonių uh, aspektui, jų gynimui, tai yra ypač svarbu. Dabar jūs kalbėjote apie Small Business Act, apie smulkaus verslo, jo, verslo aktą prieš ketveris metus patvirtinta, tačiau iki šiol labai mažai kas padaryta konkrečiai. Jūs įsipareigojote išjudinti šį klausimą. Dabar norėčiau užduoti porą klausimų kelet, dėl keleto aspektų. Smulkaus verslo aktas numato dalį viešųjų pirkimų, e, konkursų rezervuoti išskirtinai vien tik tai MVI. Tačiau MVI kyla ne tik tai E, realizavimo, produkcijos realizavimo pro, problemos svarbios. Svarbus yra jiems ir finansavimo aspektas. Pirmiausia, tai, kad bankų sektorius labai nenori, apskritai labai nenori finansuoja įmonės, o ypač nenoriai suteikia paskolas mažoms ir vidutinėms įmonėms dėl galimos jų rizikos. Taigi, mano manimu, čia dėrėtų specifinę atskirą e, sistemą sumastyti tam, kad iš jos būtų paprasčiau finansuojamos MVI. Be to, MVI vis dažniau susituria su nesažininga konkurencija, tokia kaip padirbinėjimas, e, pramoninių bei intelektinių teisių pasisavinimas e, arba pažeidimas bei kitokių formų nesažininga konkurencija yra patiriama. Mažos bei vidutinės įmonės priešingai negu kad didžiosios įmonės negali kreiptis į PPO e, ir pradėti ilgai kainuojančių bei brangių gynybos procedūrų. Štai, pavyzdžiui, didesnės įmonės gali kreiptis į ginčių sprendimo komisiją PPO, o mažosios negali to padaryti. Tai kągi jūs esate nusiteikę padaryti tam, kad mažoms vidutinėms įmonėms būtų e, palengvinta prieiga prie gynybos priemonių. Tai yra, kad būtų palengvinta jų gynyba e, nuo dempingo ir kitų e, nesažiningų dalykų. E, pirmininkė kolegė Pseskovič. Kukovič, atsiprašau. Ačiū labai, pane ministra. Pone Silikiotis, tikiuosi, kad teisingai ištariau jūsų pavardę. Uh, Noriu padėkoti už jūsų pranešimą. Tuo pačiu norėčiau padrasinti jūs. Jūs iš labai mažos šalies, tačiau jūsų šalis e, gali e, tapti puikaus pirmininkavimo pavyzdžio. Mano patirtis irgi yra panaši, kai 2008 metais Slovenija pirmininkavo ES tarybai. E, mes irgi esame maži jūsų tikslai labai ambicingi, tačiau aš pasigendu konkrečių apčiuopiamų tikslų tokius, kurie būtų um, paprastai suprantami visiems europiečiams. Pasigendu tokių tikslų jūsų programoje. Jūs esate turizmo ministras, būtų įdomu sužinoti, ką jūs manote apie uh, ES augimą. Daugelis šalių, įskaitant ir jūsų šalį, gali daug nuveikti šioje srityje, nes turizmas jums yra aktualus. Kaip galima e, įtraukti turizmo veiklą, prisidedant prie ES gerovės didinimo. Ar jūs e, planuojate tam tikrus veiksmus e, tarp valstybinio mastu. Ačiū. Ponas Dan. Atsiprašau, ponė Jordan. Ačiū. Turiu porą trumpų klausimų. Pirmasis klausimas - energijos efektyvumas. Uh, Jūs kalbėjote apie 20 procentų siekį. E, mes e, susitarėme dėl 17 e, procentų naujojoje direktyvoje. Ar jūs esate numatę tam tikrų konkrečių priemonių šioje srityje? Antra, jūs kalbėjote apie CO2 išlakų mažinimą pramonės srityje ir apie energijos tiekimo saugumą, e, siekiant e, investicijų saugumą. Europos parlamentas ir taryba jau patvirtino savo poziciją dėl energijos, energetikos politikos gairių iki 2050 metų. E, jūs kalbėjote taip pat šią temą, tačiau ką jūs turite konkrečiai omenyje? Ar jūs numatysite naujus tikslus? Uh, kokie tie tikslai būtų ir ar jie bus teisiškai privalomi. Norėčiau išgirsti jūsų asmeninę nuomonę šio klausimo. Dėl energetikos politikos gairių. Mes pasigendame tarptautinių koordinuotų veiksmų energetikos politikos rytyje. ES atsidūrusi krizėje Ir aš manau, kad negalime sauliaisti veikti vieni šioje srityje. Ir paskutinis klausimas. Trumpojo laikotarpio tikslas 2004 e, metais e, pabaigti įdėkti veikiančią energetikos rinką. ACER agentūra čia atsakinga ir už finansinius išteklius. Kokia jūsų pozicija šio klausimo? Aš visiškai tik tikra, kad reikia paskubėti. Dar yra penkios minutės, pana Dekempaš. Ačiū, pane pirmininkė, aš norėčiau tik tai pasveikinti gerbiamą ministrą ponę, poną Silikiotis. Kipro pirmininkavimo tema yra piliečiams geresnė Europa. Mūsų tai taipogi įkvėpia. Labai džiaugiuosi jūsų pirmininkaujančios šalies prioritetais, tai yra energijos transeuropiniai tinklai. Šiuo klausimu bus tengiamasi kaip manoma greičiau pažangos pasiekti. Aš pats esu pranešėjęs šiuo klausimu. Taigi mes tikrai daug tikimės iš jūsų tam, kad jau gana greitai teisės aktas šios ryties būtų patvirtintas. Birželio 28 bei 29 dienos vadovų taryba jūs minėjote. Na, man tik tai labai gaila, kad teko atidėti iš rytojaus į 18 rugsėjo mūsų dokumento patvirtinimą. Mes tikrai pritarėme tam, kad rytų viduržėmio jūros regione reikėtų suorganizuoti tartautinę konferenciją. Taip, aš žinau, kad net ir jūs galite e, išgauti dujų vieną dieną, tačiau nereikia pamiršti ir naftos produktų perdirbimo aspekto. Juk labai dažnai importuojami perdirbi, perdirbti produktai yra iš trečiųjų šalių, kuriuose veikia socialinio dempingo e, sąlygose. Aš labai džiaugiuosi tuo, kad rugsėjo 17 dieną vyks ministro susitikimas dėl atsinaujinančio energijos šaltinių. Pirmininkė, ačiū dabar žodis Andres Barėja. Vieną klausimą, nedaugiau. Ačiū. Pirmininkė, taip pat dėkoju ir gerbiamam ministrui iš anksto už atsakymus. Na, aš paklusiu pirmininkiai ir tik tai vieną klausimą užduosiu. Apie turizmą kalbėsiu. Kosme programa. Turizmas yra jūsų pirmininkavimo vienas iš prioritetų. Norėčiau paklausti, kokiu iniciatyvų rengėtės imti turizmo sektoriuje. Juk mes, tikriausiai žinote, taipogi esame suinteresuoti tuo, kaip jūs stengiatės pasiekti to, kad turizmas būtų taip pat ir konkurencija didinantis veiksnys. Dabar menin žodis. Ačiū pirmininkė, aš labai trumpai pasisakysiu, neužduosiu klausimų, pasakysiu tik tai, kad to, pasakysiu tik tai tai, ko mums reikia, mūsų frakcijoje reikia. Jūs kalbėjote apie verslumą, apie energetikos politiką, apie kitus dalykus. Visam tam yra labai e, keletas dalykų. E, būdingi, tai yra ieškoti pelno ir negalvoti apie piliečius. O nuo ko dabar kenčia MVI? MVI kenčia dėl biurokratijos, dėl administracijos e, problemų. Ir kol nebus naujų, naujos kultūros dėl mokėjimų, dėl bendradarbiavimo, dėl e, bankų tam tikro elgesio, tai MVI ir toliau kentės. MVI kentės tol, kol neturės galimybės parduoti savo prekes ir paslaugas, nes piliečiai negali jų įsigyti, nėra perkamosios galios dabar. Mes, jeigu dabar e, Europos pramonę Europos pramoniai paliksime natūralios atrankos principus veikti, tai nieko iš to neišeis. Reikia įnešti šiek tiek moralės į e, tai. Dabar negalima saugoti e, energijos, elektros energijos. Na, o perdodant elektrą e, yra prarandama jos dalis. Taigi galiu tik tai pasakyti, kad šiuo metu Europoje parduodama daugiau energijos, negu kad jos suvartojama. Taigi patys pasidarykite išvadas, ko gero reikia mokslinių tyrimų srityje e, daugiau padirbėti. Na ir dabar jau visai paskutinis pasisakymas. Ačiū už suteiktą žodį. Aš norėčiau Jūs pasveikinti ponios Papatabulų vardu. Nežinau, ar ji galės pasisakyti. Taigi pasisakysiu ir jos vardu, nes su ją labai glaudžiai dirbame ir kartu dirbsime dar su jumis. Dabar sutinku su Seržu, su ponia Jordan. Mes tikrai tikimės, tiksliau pasitikime šią naująją instituciją, norėčiau taip pat paklausti jūsų, ką jūs esate kosme e, priemoniai e, numatę, nes ši priemonė turėtų būti geriau finansuojama. Tikiuosi, kad jūs su tuo sutinkate, taigi linkiu jums sėkmės darbose. Pirmininkė, ačiū kolegoms, labai gaila, bet dabar turėsiu elgtis dar griežčiau ir nebeleisite viršyti laiko nei sekundę, nes kitaip visko nesuspėsime. Gerbiamas ministrė, aš suprantu, kad neįmanoma atsakyti visus jums užduotus klausimus dėl laiko trūkumo. Todėl aš manau, kolegos irgi supras, kad neįmanoma to padaryti. Na, bet vis tiek paprašysiu jūsų gerbiamas ministrė labai trumpai per penkias minutės atsakyti e, galbūt e, temomis, o ne atskirai atsakant konkretiems e, į konkrečius klausimus, nes kitaip visko nespėsime. Reiks teks mums viską atidėti kitam jūsų apsilankimui. Ačiū. Pirmininkė, pabandysiu trumpai kalbėti ir atsakyti visą eilę klausimų. Panas Kančian kalbėjo apie brandolinę energiją. E, brandolinių, brandolinės avarijos nepripažįsta sienų, todėl šioje srityje bendradarbiauti būtina. Labai svarbu, kad būtų įgyvendintas atsparumo testas, apie kurį taip kalbama. 140 brandolinių jėgainių turės gauti turės praeiti tą testą ir mes turime žiūrėti, kokios saugumo ir saugos priemonės yra reikalingos atskirose jėgainėse. O kol kas be abejo labai daug dėmesio skiriame atsinaujinančiems alternatyviems energijos šaltiniams ir, žinoma, gamtinėms dujoms, kurios yra švaresnė energijos forma. Perinu prie konkurencingumo ir verslo. Kai kurie parlamentarai labai teisingai iškėlė MVI klausimų. Kosme programa buvo išskirta. Be abejo, reikia tą klausimą spręsti daugiametės finansų programos kontekste. Reikia aiškių argumentų, kuriais galėtume užsitikrinti, kad dalinant biudžetą mes mažoms ir vidutinėms įmonėms galėsime rasti optimalią sumą. Visiškai sutinku su kolegomis, kurie kalbėjo apie biurokratiją. Iškyla e, viešųjų pirkimų sutarčių klausimas, kaip galime pagerinti mažų ir vidutinių įmonių e, dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose galimybės. Mažos ir vidutinės įmonės yra ES ekonomikos stuburas, todėl joms reikia specialiai pritaikytų programų. Be to būtina užtikrinti, kad mūsų sukurtos procedūros būtų pakankamai paprastos ir mažutinės įmonės galėtų dalyvauti. Aš esu ir priekybos ministras į INTA komitetą eisiu šiandien po pietų. Jame kalbėsiuosi apie prekybos temas. Žinoma, mums reikia garantijų, apie kurias kalbėjo parlamentarai. O dėl mūsų siekių masto girdėjome, kad įgyvendinimas yra vienas svarbiausių elementų. Tam pritarė ir kiti Taip. Bet e, galėtume pasakyti, kad mums reikia tam tikrų direktyvų rengimą, pažiūrėjau, energijos infrastruktūros paspartinti. Tai svarbu ne tik todėl, kad tai užtikrins energijos tiekimo saugumą, bet ir todėl, kad tai leis įgyvendinti projektus, kurie kuria užimtumą. Tačiau reikia geresnio mechanizmo leisiančio įgyvendinti viską, ką mes priimame. Visiškai su jumis sutinku. Jei neklystų, ponas Weberis e, minėjo taip pat viešųjų pirkimų klausimą. Kokie mūsų tikslai? Aš suprantu, ką jūs norėjote pasakyti, kai išskyrėte E, būtinybę sukurti tam, tarpinę, tam tikrus tarpinius tikslus, pažiūrėjau, 2013 metų tikslus, kad pasiektume 2015 metų tikslus. Suprantame, su kokiais sunkumais susiduria daugelis valstybių narių, aš galvoju, aišku, apie ekonomikos krizę. Mes turime būti lankstesni gyvendinami tuos tikslus, tačiau tuo pat metu tie tikslai turi būti išlaikyti, mes negalime jų nustumti šalį, kadangi Mums reikia daugiau atsinaujinančių energijos šaltinių elektros srityje. Reikia mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Reikia didinti energijos efektyvumą. Dar du klausimus aš norėjau atsakyti. Girdėjome e, minčių apie viduržėmio jūros rytinę pakrantę. Taip, mūsų valstybė yra viduržėmio jūros rytinėje pusėje. Ir aš norėčiau porą minčių išsakyti. Reikia užtikrinti visos ES energetinį saugumą. Viduržėmio jūros e, regione atrasti e, telkiniai gali būti panaudoti visai ES aprūpinti energiją. Kipras yra ES narė ir tai gali, e, toks tikslas gali būti mūsų prioritetas. E, be abejo, mes sieksime energijos tiekimą užtikrinti visai ES. Pone Karėra kalbėjo apie puikius mūsų santykius su kaimynais Izraeliu ir arabų valstybėmis. Labai svarbu, kad ne tik viduržėme jūros pietričiuose, bet ir vakarinėje dalyje bei šiaurinėje dalyje būtų e, saugiai e, ieškoma e, gamtos tel, e, gamtinių dujų telkinių ir jie turėtų būti saugiai eksploatuojami. Viduržėmio jūrai grėsmės negali būti sukeliama. Todėl mes jau pradėjome bendradarbiauti su kitomis valstybėmis partnerėmis, kad uh, aplinkos apsauga būtų sustiprinta. Pereinu prie turizmo. Europa gali dar kartą tapti patraukliausia vieta turistams pasaulyje. Turime gamtos grožį, turime gerą paslaugų sektorių, turime istoriją ir tradicijas, kurios yra tam reikalingos. Tačiau reikia veikti vieningiau. Kartu su komisija mes galime pasistengti supaprastinti vizų išdavimo procedūras. Turime palengvinti galimybės įvažiuoti į ES turistams. Be to reikia toliau plėtoti teminį turizmą. Europoje e, turistams galime pasiūlyti labai daugą. Ir e, ponė Kukulis apie tai kalbėjo. Aš galvoju čia pavyzdžiui apie tokį teminį turizmą kaip sveikatos sektorius. Bendradarbiavimas ES viduje tarp sienų vyksta labai aktyviai. Pone Jordan sakė, kalbėjo apie energetikos vidaus rinką, aš norėčiau jai atsakyti. Taip, dar yra valstybių narių, kurios yra atskirtos Europos transporto tinkluose. Mes turime siekti vidaus energijos rinkos e, užbaigimo 2020 metais ir iki to laiko nebeturi likti valstybių salų ES energetikos rinkoje. Buvo pateiktas klausimas dėl energijos reguliuotojų. Pone Toja apie tai klausė. Nepriklausomos reguliavimo institucijos turi tapti vis aktyvesnės. Kalbame ne tik apie valstybinės institucijas, kurios atliktų šiuos uždavinius. Pirmiausia, mums reikia nepriklausomų institucijų, kurios sugebėtų e, vykdyti reguliavimą. Tai prisidėtų prie kur kas efektyvesnio e, ES reglamentų ir direktyvų įgyvendinimo. Dėkoju, kad man pateikite tiek daug klausimų ir išsakėte komentarų. Pone Andrėja pasakė tai, kas mano nuomonė yra ir aš tikiuosi yra teisinga. Mes galime būti jūsų naudingas ir konstruktyvus partneris siekiant geresnės Europos. Labai ačiū, ministrė. Sustiksime per kitą posėdį. O dabar kviečiame kitus du svečius.

Bene, incominciamo subito anche perché abbiamo. Dabar iš karto pradėsime. Posėdį jau ir tai dešimčia minučių vėluojame pagal darbo atvarkę. Ar galėtumėte dabar išeiti iš salės, jeigu nepageidaujate dirbti kartu su mumis? Ačiū. Edvardui Mogui, reguliavimo valdybos pirmininkui, bei direktoriui Albertui Potočnikui, kurie pristatys e, energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros veiklą 13 metams, tiksliau darbo programą. Po šio susitikimo dar bus ACER organizuojamas darbinis susitikimas jeigu jūs domina. Tai be jokios abejonės. Taigi iš karto imsimės darbo. Iš žodį suteiksiu Lordui Mogui. Dėkuoju jam už dalyvavimą. Iš karto iš anksto norėčiau padėkoti. Thank you. Um, Madam Chair, uh, ladies and gentlemen, thank you very much for this opportunity to um, Ačiū, ponė pirmininkė, dėkui, kad suteikėte galimybę man kalbėti šiame komitete. Jūsų komitetas man labai daug padėjo anksčiau, tikiuosi, kad tai bus ir toliau. Žinau, kad man reikia kalbėti glaustai ir aš pasistengsiu tai padaryti. Keturis dalykus išskirsiu, kurie man kaip direktoriui labiausiai rūpi. Pirmiausia, bendradarbiavimo ligmuo tarp atskirų nacionalinių reglamento institucijų ir mūsų agentūros yra labai geras. Ir tai yra uh, E, būtinas e, patenkinamam energetikos, e, patenkinam energetikos sąrangai Europoje. Aš esu ir agentūros valdybos vadovas ir SIE Europos energijos reguliuotojų tarybos vadovas. Ir aš galiu pasakyti, kad smagu, jog daugiau negu 150 mūsų nacionalinių reguliuotojų dirba agentūros darbo grupėse, rengdami naujus teisės aktus. Bet to mes, mūsų organizacija, gana daug padedame praktiškai įgyventinant tokius veiksmus. Aš manau, kad e, šios e, e, mūsų pastangos papildo darbų tarybos agentūroje veiksmus. Mes suprantame, kad SEA papildo tarsi agentūros veiklą ir apima tas rytis, kurių agentūra nesvarsto, pavyzdžiui, vartotojų politiką yra svarstoma Europos energetikos e, e, reguliuotojų taryboje. E, galime pasakyti, kad agentūros ateičiai iškilo grėsmė. Daktaras Jordan kalbėjo apie išteklių problemą. Direktorius jums pasakys, su kokiais rimtais sunkumai susiduria agentūra, nes išaugo darbo krūvis. Per artimiausius metus teisės aktų uh, E, kurie turėtų būti priimami skaičius dar labiau išauks. Pagalvokime, pavyzdžiui, apie pastarojo metų energetikos infrastruktūros paketą. Aš žinau, kad ši problema labai rimta ir ji rūpi ne tik jūsų komitetų, bet esame tikinti, kad jūsų komitetas to taip rūpinasi. Direktorius pristatys e, išsame ir toli siekiančią veiksmų e, programą, bet e, tam reikia pakankamai resursų. Ačiū. Parola uh, e, koleg, uh, Potašnik, direktor Potašnik, prego. Signora Presidente, grazie. Ačiū. Žodis ponui Potočnikui. Tęsiu anglų kalbą. Garbė Europos parlamento nariai. Taip, mūsų darbo programa yra ambicinga. Todėl kad e, ją siekiama sustiprinti agentūros vaidmenį. Agentūra buvo sukurta e, trečiojo energetikos paketo teisės aktų rėmose. E, buvo siekiama suderinti reglamentą dėl didmeninės energetikos rinkos integralumo ir skaidrumo, vadinamą jį REMIT, reglamentą. E, taip pat e, yra svarstamas trečiasis energetikos paketas e, bei reglamentas dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, ten E. Trumpai apie 2013 metų prioritetus. Yra kai kurie klausimai kurie mūsų supratimu yra ypatingos svarbos. E, mes norime baigti renkti gairias, taip pat norime atsižvelgti į tas gairias, kurios yra jau patvirtintos, tas, kur yra rengiamos, Mano supratimu, šiomis gairėmis e, bus e, parengta tinkama teisinė bazė, kad 2013 metais e, trečiasis energetikos paketas būtų įgyvendintas. Vėliau, kiek plačiau aptarsiu šių gairių principus. Mes ir toliau e, tęsime mūsų stebėsenos e, veiklą, yra e, rengiamos pažangos ataskaitos dėl regionų būklės, siekiant, kad energetikos rinkos veiktų. Taip pat ir toliau dirbsime įgyvendinami remit reglamentą bei uh, E, transperopinių energetikos tinklų reglamentą. Mano parengta darbų programa, ją pateikiau birželio 29 dieną, e, yra mūsų tinklavietėje, galite apsilankyti joje. Dabar Artimiausių laikų turėsime sutarti dėl devinių tinklų kodeksų, kuriuos rengia agentūra. Su trimis kodeksais jau susipažinsime šiais metais. Iš esmės mes siekiame, kad komisija 12 energetikos kodeksu e, pateiktų Europos parlamentui. Mūsų tikslas bus energijos perdavimo tarifų klausimas. Mes manome, kad turime ir toliau plėsti infrastruktūrą, kurdami tam tikras paskatas ir turime labai aiškiai susitarti dėl tikslų. Tikimės, kad kitais metais mums pavyks susitarti dėl ten TINDP e, dujų srityje. Taip pat tikimės, kad ir toliau bus plečiamos elektros energijos grandinės. Norime surinkti, surinkti pakankamai finansinių išteklių energijos perdavimui, hmm, dirbsime regioniniu lygmeniu, e, taip pat e, turime sutarti, e, ar bus numatytos tam tikros išimtys, kokios bus išimčių sąlygos ir kaip bus sertifikuojami produktai. Dėl reglamento dėl didmeninės energetikos rinkos integralumo ir skaidrumo remit įgyvendinimo. E, mūsų požiūris čia yra e, toks, e, juos siekiame užtikrinti tinkamą skaidrumą, numatyti stebėsenos metodologiją, taip pat įdėkti informacinės technologijas tiek stebėsenos, tiek duomenų rinkimo srityje. Jau pradėti darbai siekiant įgyvendyti ten E gairės, mes glaudžiai bendradarbiaujame su komisija ir mūsų agentūros vaidmuo yra labai svarbus e, tiek projektų atrankos fazėje mes vertiname paraiškų vientisumą, integralumą, e, dėrėjimą regionuose. E, taip pat nagrinėjame ir metodologinę dalį, ypač kainų ir išlaidų naudos analizės požiūriu keletas e, minčių susijusių su grėsmėmis ir netikrumu. Mes esame procesų, tebe vykstančių procesų dalimi. Todėl daug kas e, priklauso ir nuo laiko grafiko. E, kaip mano kolega e, Lordas Mogas minėjo, mes glaudžiai bendradarbiaujame su institucijomis, gauname daug paramos. E, tikimės, kad čia paramą gausime ir toliau, tačiau kai kur darbai stringa dėl nepakankamų finansinių išteklių. Aš dar grįšiu prie šio klausimo, tačiau panašu, kad e, naujų finansinių išteklių neužteks naujoms priemonės ir, priemonėms ir ypač e, naujam personalui. Kalbant apie naujus iššūkius, e, tai tie iššūkiai yra susiję tiek su remit reglamentu, tiek su infrastruktūros paketu. Mes e, numatėme, kad mums reikalingi papildomi darbuotojai e, komisijos teisėje, kurios pasiūlyme. Mes jau pateikėme savo um, prognozes, mes manome, kad mums reikia papildomų 50 darbuotojų. E, tuo tarpu komisija numatė papildomas 15 darbo vietų. Mes manome, kad to nepakaks tinkamai veiklai užtikrinti. Ir dėja, taryba dar labiau apkarpė 2013 e, metų biudžeto projekte numatomus finansinius išteklius taip, kad mes apskritai sunkiai galėsime patenkinti poreikius. Kalbant apie 2013 metų biudžeto perspektyvą, komisija e, numatė 3 e, milijonų biudžeto apkarpimą. Šis apkarpimas reikš, kad negalėsime tinkamai finansuoti remit reglamento programinės įrangos e, Apie bendradarbiavimą Lordas Mogas jau kalbėjo. Geros žinios, kurių neseniai sulaukėme. Komisija numatė papildomą finansavimą e, agentūrai, tačiau kol kas dar neaišku, kaip techniškai tai bus galima padaryti. Aš tikiuosi, kad atitinkamą pasiūlymą sulauks ir parlamentas. Taryba parengė savo išvadas dėl biudžeto, e, kuriuose e, prašoma sumažinti mūsų personalą trimis žmonėmis. Turiu pasakyti, kad mes tengiamės e, pasinaudoti visais turimais ištekliais, bet vis dėlto mūsų lankstumas turi ir tam tikras ribas. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Ačiū už tai, kad supratote mūsų poreikius, bei taip pat dėkoju už tai, kad e, labai ženkliai sutrumpinote savo pasisakymo, pasisakymo laiką. Taigi pažiūrėsime, ar dar liko šiek tiek laiko klausimams. Pirmiausia, ponas Korėjo de Kampos, pirmasis užduos klausimus. Ačiū, pirmininkė. Ačiū Lordui Mogui ir ponui Patočnikui. Sveikinu Jūs atvykusius į mūsų komitetą, į mūsų komiteto posėdį. Labai džiaugiamės tuo, kad kartu su mumis pasidalijote savo ambicingais planais bei problemomis. Na, aš apsiribuosiu tik tai keletų pastabų. Mes tikrai pripažįstame Jūsų atliktą darbą. Aš pats turėjau progos susipažinti su jūsų darbo rezultatais ir turiu pripažinti, kad tikrai labai autonomiškai atliktas darbas, mano manimu, reguliavimo subjektams tai rinkoje tai yra ypač svarbu. Norėčiau taip pat pabrėžti, kad ateityje, na, jūs žinote tikriausiai, kad esu pranešėjas Mes turime didinti pastangas e, stiprintami įgyvendinimo metodus ir tikimės, kad gairės bus parengtos jau gana greitai. Taip pat, e, kas dėl perdavimo tarifų, dėl perdavimo kainų, tai tikimės, kad jūs tinkamą vaidmenį suvaidinsite šiame procese. transeuropinių tinklų į gairias yra PCI, taip pat yra įgyvendinimas e, be jokios abejonės e, darbų laukia daug, apie tai bus daug e, kalbama, ginčiamasi. Taigi tikrai nemaža našta jums tenka, tačiau toliau DMTP dujų srityje dar dėrėtume čia paminėti, atsiprašau, TINDP Ir tikimės taip pat iš jūsų, kad su TSO palaikysite ryšius. Ir pripažįstame, kad jūsų darbas yra tikrai labai sunkus ir sudėtingas. Galiu tik tai išsakyti jums savo paramą. Nieko daugiau kol kas. Ačiū toliau žodis poniai Jordan. Labai ačiū. Sutinku. Mums reikia mažinti skirtumą ar tokį atotrukį tarp priimamų įstatymų ir realiai įgyvendinamų dokumentų. Remit reglamento įgaliojimas yra nepaprastai svarbus. E, be jo mes nepasieksime planų 2014 metams ir panašiai. Aš e, žinau, kad pagal naują pasiūlymą 8,8 milijonų dabar yra skirta jūsų agentūrai, 3 milijonai yra skirti remit reglamentui. Tie skaičiai skiriasi nuo to, ką jūs pasakėte. Aš tos skaičius gavau iš komisijos. Praeitą kartą įtrėjus e e, mums pateiktus skaičius kitokius pasakėte. Aš norėčiau žinoti jūsų komentarą, nes komisija kol kas man dar atsakymą neatsiunti. Grazie, turmes. Ačiū, turmes. Um, that, uh... Aš manau, kad uh, Šiandien ir rytoj mes susidursime su sugrįžimu prie vidaus rinkos. Mes e, turime dabar Junktinės karalystės elektros rinkos reformą, e, kuri Junktinė karalystė nėra palanki pasiduoti Europai. Žinome, kad Prancūzijoje yra priimami sprendimai, kurie kelia bejojant, todėl mums kyla įvairiausių minčių apie e, nacionalinės energetikos rinkas. Mums labai svarbu parodyti, kokį ekonominį pranašumą atneša integruota energijos rinka ir kas dėl jūsų prašymų biudžetui. Manau, kad mes turėtume parodyti valstybėms narėms, kad kuo labiau integruota bus Europos rinka, tuo daugiau naudos atnešime vartotojams. Keletas papildomų milijonų, kurie turėtų būti sumokėti ASEF, ASER leistų mums atnešti labai daug naudos. Ar jūs galėtumėt pateikti kažkokiu konkrečiu skaičiu apie tai? O dėl remit reglamento, nepamirškime, kad vadinamasis uh, biurų nusikalstamumas. Uh, nes negalime leisti, kad būtų užsipolintinėjamos elektros ir dujų rinkos. Kyla abejonių dėl visos priekybos patikimumo mes dar kartą turime pareikšti, kodėl atsir tie ištekliai yra reikalingi. O kai kalbame apie parlamentą, turime suprasti, kad mes savo komitete turėsime labai palaikyti glaudų ryšį su biudžeto žmonėmis, kad jie aiškiai suprastų, kad tas keletas milijonų atsir turėtų būti prioritetas, kai bus pradėta diskutuoti su valstybėmis narėmis. Grazie, Ačiū. Badija Kučet. Labai ačiū. Norėčiau padėkoti svečiams už tai, kad jie čia atėjo ir pristatė savo veiksmų programą. Norėčiau pasinaudoti progą ir iškelti mums itin rūpimą klausimą. Jūs turbūt žinote, kad prieš keletą mėnesių Ispanijos vyriausybė paskelbė ketinimą sujungti visus reguliuotojus kad būtų užtikrinta laisva konkurencija tokiuose srityse kaip telekomai ir energetika. Praktiškai e, projektas, kuris dar tebėra svarstumas parlamente, reikštų, kad nepriklausomų reguliuotojų e, įgaliojimai atiteks vyriausybėms. Todėl aš norėčiau paklausti, jeigu pažvelgtumėt į trečiąjį paketą, Kaip įvertinate Ispanijos iniciatyvą įsteigti tam tikrą tarptautinę reglamentavimo agentūrą? Europos komisija jau yra išreiškusi šiokį tokį susirūpinimą apie tai. Paskutinis ponas Prodė. Aš kalbėsiu labai trumpai. Dėkui, kad atėjote. Ačiū, kad e, pasakėte tokią kalbą pristatome. Mano nuomonė reikia pereiti prie realiai europietiško tinklo, nes tik jis leis e, sujungti įvairius atsinaujančius energijos šaltinius. Toks tinklas bus tarsi Europos stuburas. Aš nesileisiu į detalės, bet gal galėtumėt pakomentuoti Reikia sukurti vieningą energetikos tinklą. Yes. Pone Patošnik, manau, kad jūs galite atsakyti. Ačiū, atsakysiu į keletą klausimų, tada kolega galbūt atsakys į kitus. Ponui Dekampas, aš visiškai pritariu, kad kitų metų iššūkiai e, bus ypatingi. Mes bandome baigti darbus e, baigdami e, tinklų kodeksų rengimą, kurie yra reikalingi ten E įgyvendinimui ir apsirtai transeuropinių tinklų dėgymui. Tačiau to, tie iššūkiai yra iš esmės dvigubi parlamentas palankiai įvertins mūsų poreikius. Ačiū. Noriu atsakyti į keletą klausimų. Labai sudėtinga sistema. E, ponui Turimės, aš buvau atsakingas už vidaus rinkos plėtrą, e, tą bendrąją prasme. Aš esu tas asmuo, kuriam labai aiškus privalumai šios rinkos. Ir manau, kad įsipareigojimai čia yra labai svarbus ir mūsų agentūros veikla yra labai svarbi, todėl kad bet kokie kokių, bet kokie nesuderinamumai mums reguliuojant gali dinkti. Reikia numatyti taip pat ir ateities e, spragas. Labai atsargiai kalbėčiau apie vieną dalyką. Jei e, mes sudarysime jums tokį įspūdį, kad mūsų pozicija yra silpna, tai bus blogas įspūdis. Labai daug energijos mes skiriame agentūros veiklai, e, naudodamiesi labai e, ribotais finansiniais ištekliais. Aš visiškai e, pasisakau už bendrą vidaus rinką, bendrą energetikos rinką. Negaliu atsakyti apie Junktinės karalystės e, energetikos ir energijos vidaus rinką. negaliu kaip reguliuotojas e, komentuoti tam tikros valstybės narės pozicijos. Europos e, komisija uh, E, nusprendžia įtraukti tam tikrą šalį į kodeksą, jei nustato tam tikrų pažeidimų. Tačiau yra įrodymų, e, kaip e, reguliuotojų institucijos bendradarbiauja ir iš mūsų perspektyvos vertinant labai svarbus yra tinkamas resursų paskirstimas integralumas, e, taip pat gebėjimas teikti rekomendacijas vyriausybėms, tačiau nekontroliuoti tiesiogiai jų e, veiksmų. Tai yra, yra numatyta ir trečiajame energetikos pakete. pakete. Aš tikiuosi, kad e, Ispanijos vyriausybė suvokia, Europos komisijos keliamus reikalavimus ir tikiuosi, kad ji imsis tam tikrų žingsnių artimiausių laikų. Aš žinau, kad jūsų darbo tarikė yra labai perpildyta, noriu padėkoti jums už dėmesį ir tikiuosi jūsų paramos ateityje. Ačiū. Noriu padėkoti energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros reguliavimo valdybos pirmininkui, taip pat agentūros direktoriui už jų um, vizitą. Dėkoju ir vertėjams, kurie kaip įprasta suprat, e, sutiko dešimčia minučių dirbti ilgiau. O mūsų komitetas toliau savo darbą tęs 15 val. Iki.